Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Žinau, kad e, kai kurie iš jūsų dalyvaujate dar ankstesnėme posėdėje, taigi dėkoju organizatoriams už entuzijazmą. Siūlau patvirtinti darbo tvarkę, yra du pakeitimai, pono Kaso nuomonė dėl e, refit ir trilogo rezultatai dėl e, teisės aktų tinkamo taikymo muitinių ir žemės ūkio srityje buvo perkelti į kitą posėdį. Šie klausimai tai yra penktasis ir šeštasis ir todėl vėliau numatyti svarstyti klausimai bus svarstami anksčiau, kaip suprantu kolegos, kurie atsakingi už minėtus klausimus, buvo atitinkamai informuoti. Pirmininkės pareiškimai, noriu pranešti, kad posėdis transliuojamas internetu ir kad galite pasinaudoti elektroninio komiteto prietaiką ir taip pat galite elektroniškai pasirašyti teikiamus pakeitimus. Tai tačiau neturėtų reikšti, kad jūs pakeitimų siunčiamų <clears throat> skaičius turėtų didėti, mes turime ne tik apie kiekybę, tačiau ir apie kokybę galvoti, tačiau šiuo metu e, vyksta bandymas to elektroninio parašo, tikimės, kad e, ta nauja sistema bus naudinga, turime du naujus sekretariato darbuotojus, e, vienas yra Peteris kurio dabar nėra nes e, jis prieš tai penkis mėnesius dirbo taryboje ir būtų įdomu susipažinti su jo įgyta patirtimi, taip pat e, Čevakį. Taip pat Džiovanai Epai. Kita kolegė išėjo į EPRS. Birgit, ar norėtum mums dabar steigti informaciją naujausią apie praėjusios nakties trilogo posėdį? Ačiū, pana pirmininkė, vakar vakare dalyvavome pirmajame trilogo sustikime dėl e, bendrųjų išmokų už kelionės direktyvos svarstymo galiu konstatuoti, kad e, atmosfera darybinė buvo pakankamai draugiška, tačiau yra ir klausimų, dėl kurių nuomonės smarkiai išsiskiria, ypač dėl taikymo srities ir dėl bendro pobūdžio kelionių apibrėžimo ir papildomų dėl kelionių paketo apibrėžimo ir, ir papildomų paslaugų numatyta yra skirtinga atsakomybė už tokių kelionių organizavimą ir, mano parlamento nuomonė, nepakankamai atsižvelgiama į vartotojų apsaugą. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į didėjančias rezervacijų apimtis internetu. Direktyvoje e, apie tai nieko nekalbama, ten taryba tinkamus parlamento pasiūlymus atmeta kaip per daug sudėtingus. Mums sunkumų kyla dėl to, kad e, tos prielaidos susijusios su mūsų reikalavimais dėl domenų susijusios su e, vardais pavardėmis, kreditinių kortelių numeriais perdavimas e, neturėtų siūloma neįtraukti atitinkamų nuostatų į naują direktyvą ir tokiu būdu jinai taptų visiškai nenaudinga. Mums rūpi, kad e, tose sritise, kur yra perdodama, perdodami dideli kiekiai duomenų, e, turi būti numatyta ir e, atitinkamas žalos atlyginimas. Pavyzdžiui, kelionio organizatoriaus bankroto atveju ar žalos atlyginimo atveju. Manau, kad visi šie klausimai yra sprendžiami, tačiau pagrindinis klausimas, kuris mums e, kiltų, ar sugebėsime įtraukti į direktyvos apriepti rezervacijas internetu ir moderniausias technologijas. Kitas tretas sustikimas numatytas kovo penktą dieną. Penktadienį vyks e, darbinis e, ekspertų susitikimas ir manau, kad e, Strasbūro savaitė ir Žalioji savaitė po to e, mums neleis pakankamai pasiruošti likusiam būsimam posėdžiui. Taigi šios aspektus reikia apsvarstyti. E, taip pat ir atsižvelgti tarybos pagėdavimą viską baigti iki gegužės mėnesio, aš tam neprieštarauju, tačiau viskas turi būti atliekama tinkamai. Tiek, ponė pirmininkė, informacijos labai ačiū. Noriu tik tai pasakyti, kad mūsų pranešėja puikiai vakar vakare paaiškino parlamento poziciją. Mes norime, kad kelionių paketų direktyva veiktų skaitmeninio amžiaus sąlygomis ir kad nebūtų paliekamos spragos <clears throat> rinkai reaguoti kitaip, atitinkamai apeinant direktyvos nuostatas. Man ką tik pranešė, kad nėra vertimo į maltiečių kalbą, atsiprašome dėl to, E, kadangi susirgo vertėjai, jūs tačiau galite kalbėti maltiečių kalba ir bus verčiama iš jos į kitas kalbas. E, kitas darbo atvarkės klausimas yra liberalų frakcijos nuomonės svarstymas E, rekomendacijos Europos komisijai ir tarybai dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Aš e, iš karto perduosiu žodį nuomonės referentė. Noriu tik pranešti, kad vasarą 24 dieną rengsime bendrus klausimus susijusius su iššūkiais ir galimybėmis vidaus rinkai e, dėl TTIP e, nuo 10.30 iki 12.30 ir e, mes svarstysime dvi sritis, dėl kurio jau esame parengę atitinkamas pasiūlymų projektus, manau, kad pranešėjai juos plačiau pristatys, čia tikiuosi, kad jiems vadovaujant daugiau viešųjų diskusijų vyks šiais klausimais. Taigi dabar pristatys pranešėją nuomonę. Prieš perėdimą prie šios nuomonės turinio norėčiau pasakyti, kad e, dėja man netinka mūsų komitetui nurodytas darbo tvarkaraštis. Tarptautinės priekybos komitetas nori, kad visi kiti komitetai e, kuo skubiau parengtų savo nuomonės, o tai reiškia, kad mes neturėsime pakankamai laiko tinkamai viską apsvarstyti. Ir aš prašiau, kad e, būtų šiek tiek pailginti terminai, tačiau man nepavyko to išsireikalauti ir aš atsiprašau, kad reikia dirbti skubos tvarka, bet taip yra e, dėl priežasčių, kurios nuo manęs nepriklauso. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra, kad mūsų komitetas ir po to, kai bus patvirtinta ši nuomonė, liktų mūsų uh, darb, komiteto darbotvarkėje. Aš taip pat siūlyčiau ir toliau kviesti komisijos atstovus atvykti į komiteto posėdžius arba į darbo grupių posėdžius, tam, kad mes galėtume išsame aptarti šią temą. Jau šiandien mes galėjome aptarti e, TTIP su pagrindiniu darybininku ir šešėliniais pranešėjais. Ir e, nežinau, ar mes komitete svarstysime e, tai šį dokumentą prieš jį tvirtinant. Aš norėčiau, kad būtų surinkta kuo daugiau susitikimų su mūsų darybininkai ir su visais, kas galėtų prisidėti prie šios nuomonės rengimo. Dabar apie darbą. Norėčiau priminti kolegoms, kad kiekvienas Europos parlamento narys e, dabar gali susipažinti su nekonsoliduotu tekstu, tam, kuris yra prieinamas e, konkrečiai nurodytoje salėje. Be to, nemažai duomenų, galim, nemažai informacijos galime rasti internete. Dabar apie nuomonę. Aš tikiuosi, kad dauguma jūsų pritars tam, kad šioje nuomonėje būtų kalbama apie tuos klausimus, kurie patenka į mūsų komiteto kompetenciją. Todėl Iš esmės savo nuomonę aš laikausi imko pranešimo struktūros ir atkreipiu dėmesį į tas rytis, kurios, už kurias esame atsakingi. Jums yra žinoma, kad tarptautinis prekybos investicijų partnerystės susitarimas yra susijęs su vidaus rinka. Ir manau, kad mūsų komitetui čia tenka svarbiausias vaidmo. Galiu tik pacituoti pagrindinį dėrybininką. Svarbiausia šio susitarimo aspektai e, įeina į IMKO komiteto kompetenciją. Judumas, techniniai standartai, e, teisė kursis įmonės, laisvė teikti paslaugas, viešieji pirkimai, reguliavimo klausimai. Visos šios temos vienai per kitai bus paliestos e, susitarime. Todėl aš manau, kad labai svarbu yra uh, mūsų komitetui vaidinti tinkamą vaidmenį, derantis dėl šios partnerystės susitarimo. Ir aš manau, kad jei šis susitarimas bus tinkamai parinktas, tuomet jisai padės mums plėsti vidaus rinką ir kurti naujas darbo vietas. Tai taip pat gali būti priemonė tam, kad mes paverstume Europos standartus pasauliniais standartais. Ir mes žinome, kad tai bus ekonominė prasme mums labai naudinga. Ir taip pat šis susirimas gali padėti mums atkurti transatlantinį pasitikėjimą. Pane pirmininkė, džiaugiuosi, kad mes e, rengiame šią nuomonę ir aš nekantriai lauksiu kolegų pasiūlymų dėl pakeitimų, kurie nebejoju padės patobulinti šį dokumentą. Ir taip pat nekantriai laukiu tolesnio dialogo su šilniais pranešėjais. Dėkuoju. Dėkuoju. Mes visi puikiai žinome, kad e, kai rengiamos yra tokios nuomonės, paprastai yra ribojama, kiek ženklų gali būti e, tokiame dokumente ir todėl suprantu, kad išdėstyti visas mintis nebus lengva. Taigi dėkuoju Jums, pana Švap. Ačiū pirmininkė, gerbama jimi kolegos. Dėkuoju Šarancovai už puikų dokumento projektą. Manyčiau, jo pagrindu galėsime aptarti kitus svarbiausius klausimus Atsiprašau, kad šiandien dar negaliu konkrečiai pasakyti, kokiu pakeitimu galima tikėtis. Mano manimų tekstas kol kas yra labai geras. Žinoma, šiame susitarime vyrauja pačios svarbiausios temos ir jos, tačiau jos nebūtinai atsispindi šiame pranešime. Ir žinoma, dar yra pakankamai daug neiškumo tarp darybininkų dėl svarbiausių temų ir todėl pabaigoje, darybų pabaigoje mes suprasime, ar mm, gavome tą rezultatą, kurio tikėjosi mūsų vienas iš vadovaujančių komitetų. Iš tikrųjų, komit... kolegė teisingai pastebėjo, kad mūsų komitetas yra vienas iš svarbiausių šiuose darybose. Galbūt aplinkosaugos pramonės komitetai taip pat yra tiesiogiai susiję, tačiau mūsiškis yra daugiau sąsajų. Taigi labai svarbu tą reguliavimo aspektą ateityje toliau turėti omenyje. Taip pat reikėtų pagalvoti apie šio sustarimo poveikį ne tik tai ES vidaus rinkai, mažoms ir vidutinėms įmonėms, darbuotojų teisėms, tačiau ir transatlantiniam bendradarbiavimui. Visos tos nuostatos galėtų būti priimtinos, tačiau mes neturėtume po to jau susitarus kaip nors apriboti arba keisti eks ante mūsų teisės nuostatas. Antras dalykas tai yra e, profesinio judimo, judumo klausimas. Tačiau darybas šioje srityje bus sunkesnės negu nurodyta šiame dokumente, kadangi kompetencija JAV lygmenių yra valstijų kompetencija ir todėl čia nebus lengva tartis. Žinoma, galima pasidžiaugti, kad turime dar šiek tiek laiko. Kitas dalykas, mano manimu, pakankamai sudėtingas, tai yra viešieji pirkimai. Iš tikrųjų labai susi, sunku susigaudyti šioje įstatymų taik, tankymėje. Junktinėse Amerikos valstijose, kadangi ten reikėjo skirti valstijų ir federalinį lygmenį, o ir ten, ir čia valstybių narių lygmenių yra organizuojama dauguma viešųjų pirkimų ir todėl čia labai svarbu bus e, įdėkti mūsų pagėdavimus, mūsų pasiūlymus. Todėl šioje srityje labai svarbu bus užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Ir baigdamas norėčiau pateikti pozityvų pavyzdį. Aš tokiuose darybėse esu sukaupęs pakankamai daug patirties. Pavyzdžiui, kai yra derimasi ir pateikiami e, argumentai ir kai pasakoma, kad 24 procentais padidės mūsų apyvarta vidaus rinkoje. Ir kai kas sakė, ponia Švab, jūs tikriausiai juokaujate, tačiau viena firma, jos atstovas pasakė, kad aš dabar uždirbo, turi apyvartą 2,5 milijonų eurų su Junktinėsmis Amerikos valstybėmis. Ir todėl man būtų visiškai nesunku padvigumyti apyvartą, jeigu apskritai atkristų visos muitų procedūros ir kiti, kita administracinė biurokratija našta. Todėl iš tikrųjų reikia imtis pastangų, kad tie mūsų siekiniai būtų realizuoti. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön. Auch ich möchte mich bei Frau Šaransova für eine gute Vorlage. Evelyn Gebhardt, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegijai už dokumentą, kurio pagrindu galėsime puikiai bendradarbiauti vėliau. Tačiau, žinoma, aš pasigendu šiame pranešime tam tikrų dalykų ir dėl tos priežasties aš būsiu priversta pateikti pakeitimų siūlymų. Tačiau tokia praktika yra savaime suprantamas dalykas, mes jau esame pripratę prie to. Žinoma, labai svarbu būtų nurodyti, ko mes galėtume pasiekti iš šio pasiūlymo, kokios naudos galėtume gauti. Todėl aš pasigendu šiek tiek statistikos. Žinoma, jūs paminėte, paminėte labai svarbius aspektus, tačiau grįžtant prie skaidrumo, reikėtų pritarti Šarantsovai, jos siūlymui ES dėrybininkus pakviesti į komitetą ir iš jų paprašyti informacijos apie dėrybų eigą. Mes tiesiog turėtume suprasti, kad TTIP vidaus rinkai ir vartotojams daroma mas poveikis yra didžiulis. Klausimai, kuriuos norėjau papildomai paminėti. Pirma, paslaugų klausimas ir paslaugų apibrėžimo klausimas. Iš tikrųjų, aš pritariu poniai Šaransovai, kuri mano, kad reikėtų apsaugoti ES piliečių e, gerovę. Žinoma, tai yra labai svarbus dalykas, tačiau apskritai pagrindinių paslaugų apibrėžimas yra niekur nenurodytas. Darybose kol kas dar neaišku, ar bus pateikiamos mes palankus ar nepalankus paslaugų sąrašas. Taigi reikia nurodyti, kurioms paslaugoms bus taikomos susitarimo nuostatos, o kurios paslaugos nepateks į susitarimo apimtį. Toliau, pratesant mintį apie paslaugas, manyčiau, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kai apibrėžiami standartai ir kai kalbam apie standartizavimą, nebūtų painiojama. Parlamentas praėjusią kadenciją labai aiškiai išsakė nuomonę, jog mes neketiname standartizuoti paslaugų, kadangi tai yra neįmanoma, tuo labiau, kad politinis lygmuo, politinė valia turėtų būti vyraujantis aspektas. Todėl reikėtų aiškiai nurodyti, ką turime omeny, kai kalbame apie standartus ir kai kalbame apie prekių standartizavimą. Kalbant apie toliau apie paslaugas, reikėtų pagalvoti, pagal kokį principą paslaugų rinka bus atveriama. Žinoma, prisimename diskusijas dėl ES dir direktyvos dėl paslaugų ir turime suvokti, kad paslaugų direktyvoje buvo vadovaujamasi paslaugų teikimo ša, tikslo šalies principu. Taigi to principo reikėtų neatsisakyti, kadangi būtų galima sulaukti neigiamo poveikio visai rinkai ir dėl to galbūt nukentėtų ir paslaugų kokybė. Muitų klausimai yra paminėti, tačiau mano manimu reikėtų juos sukonkretinti. Ir galbūt daugiau dėmesio reikėtų sutelkti į skaitmeninės rinkos klausimus, kadangi pasirašant tokį susitarimą šie klausimai bus labai aktualūs, kadangi didžiosios Junktinių Amerikos valstybių įmonės tiesiog užplūs mūsų skaitmeninę rinką ir todėl reikėtų numatyti galimybę šioje srityje atsispirti, atsilaikyti ir mūsų įmonėms. Ir paskutinis aspektas tai mm, teisėkūros veikla. Ir aptardami šį aspektą mes turėtume vadovautis politikos prioritetu kadangi mes turėtume gerinti mūsų vartotojų teises, turime galvoti apie aplinkos išsaugojimą, taigi nereikėtų leisti suabejoti galiojančiais teisėkuros aktais ES lygmeniu. Ir paskutinis aspektas, kurį norėčiau paminėti, kuris galbūt kolegų manimų ir nėra toksai svarbus, Tačiau aš vis dėlto galvoju, kad ESDS taip pat yra tas aspektas, kuris vidaus rinkoje turės lemiamą vaidmenį ir dėl tos priežasties reikėtų apsispręsti ir dėl ESDS. Taigi, ponios Šarancovos parengtas dokumentas yra labai geras orientyras, kuriuo vadovaujantis galima toliau darytis ir diskutuoti. Ir baigdama, ponia Šarancova, norėčiau išreikšti pritarimą jums ir pasakyti, kad po to, kai baigsime jūsų pranešimo aptarimą, nereikš, kad mes tiesiog nustosime domėtis ES komisijos darybomis dėl šio pranešimo, dėl šio sustarimo, kadangi šitas sustarimas yra labai svarbus ir reikia siekti kuo palankiausių sprendimų, vengti kad nebūtų apsispręsta be mūsų ir kad mums suteikta būtų galimybė, jeigu prireiks, atmesti šį sutarimą, kadangi mes siekime paties geriausių rezultatų. Dėkoju, Denis Dejong. Aš Denisas jau atvažiavo. Ne, gerai. Tuomet Paskalis. Ačiū, pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad aš galiu kalbėti iškart po ponios Gebhardt, nes uh, ji padarė puikias išvadas. Iš tikrųjų, jeigu nebus vykdomos mūsų e, sąlygos, jeigu Europos parlamentas negalės atlikti savo darbo, tuomet. Uh, Europos seksis dar sunkiau mums ir taip jau yra gan sunku apibriežti, kokios yra mūsų rinkos, ką, ką, ką reikia su jomis daryti, nes matome, kad vyksta renacionalizavimo procesai ir teigime, kad ji nesugeba pasirūpinti viešosiomis paslaugomis. Ir aš taigi Europa šiuo metu išgyvena krizę ir aš manau, kad labai sunku yra dabar mums daryti su partneriu, kuris veikia nepaprastai veiksmingai, nes jis tai yra federalinio pobūdžio veikėjas. Aš dėkoju nuomonės referentai ir aš noriu pasakyti, kad aš nemanau, kad šiuo metu būtų naudinga vartotojams, o mes šiame komitete esame atsakingi už vartotojų apsaugą. Taigi aš nemanau, kad ši didžiulė transatlantinė rinka vargu ar bus naudinga mūsų vartotojams. Tačiau jūs galite pabandyti mane įtikinti, kad e, bus kitaip. Pone Gebhardt taip pat kalbėjo ir apie apie DSDS ir tai iš tikrųjų yra didžiulė e, rinka ir čia taip pat yra daug dalykų susijusių su bendruoju interesu ir ne, nepamirškime, kad kartais taip pat yra, da, e, e, yra daroma žala lygybei. Nes žinome, kad mažos vidutinės įmonės e, turės veikti, o joms veikti darosi vis ir sunkiau ir sunkiau. Ir labai dažnai ir sunku yra užtikrinti nacionalinį teisingumą jų atžvilgių. Ir e, dar vienas dalykas, tai yra bendradarbiavimas reguliavimo srityje. Čia yra labai svarbus klausimas, nes e, Taip gali kilti grėsmė tam, ar visus sprendimus galės priimti mūsų nacionaliniai parlamentai. Ir aš trumpai tik tai noriu paminėti dar vieną temą, tai yra viešųjų paslaugų apsauga. Apie tai bus dar kalbama. Viešųjų pirkimų e, rinka turėtų būti atviresnė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mes taikome viešiesiams pirkimams labai griežtus socialinius ir ekologinius kriterijus. Ir gali būti, kad tiems kriterijams bus pakengta, kai bus patvirtintas šis susitarimas, nes akivaizdu, kad jisai turės platesnį, platesnį taikymo sritį. Ir aš norėčiau paklausyti ponios Gebhardt, ar Europa vis dar sugeba iš. Uh, išsaugoti tai, kas būtina tam, kad jį galėtų tenkamai veikti. Tai yra sveikata, teisingumas, žmogaus teisės, vartotojų apsauga. Jeigu mes galėsime dar užtikrinti, kad visos tos teisės būtų, visi tie dalykai būtų apsaugoti, puiku, jeigu ne, tai mes parlamente turime daryti atitinkamas išvadas. Dėkoju, daug narių norėtų pasisakyti ir jeigu dar kas nors norėtų užsirašyti, prašau man dabar duoti signalą kalbės tokie, tokie nariai. Grapini, Eva Paunova, Katrin Steiler, Marlene Mitzi, Mylina Trozitsky. And I would like a little word at the end as well, <laughs> if I can have a chance. Dan Dalton, please, here. Thank you very much. Um, Emma McClarkin is our shadow. Dėkuoju, Emma McLaughlin yra mūsų šiandien pranešėja, tačiau ji negalėjo atvykti į šį posėdį ir todėl Aš ją pavaduosiu ir kalbėsiu AKR frakcijos vardu. Mes norėtume padėkoti nuomonės autoriai, nes manome, kad parinktas dokumentas yra labai geras. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, dokumente raginama yra atsisakyti leidimų dirbti. Na, mums šis pasiūlymas nelabai tinka. Mums atrodo, kad ši sistema, ypač Junktinė karalystė, veikia labai gerai ir žmonių judumas yra labai jautrus klausimas. Ir mes nenorėtume, kad dėryboms būtų sutrukdyta dėl šios temos. Toliau, reguliavimas. Kol kas čia kalbame tik apie centrinį, centrinę vyriausybę. Mes norėtume, kad JAV vyriausybė iš tikrųjų informuotų mus, tuomet, kai yra keičiami esminiai teisės aktai susijęs su priekyba, skaidrumas čia būtų labai svarbus. Ir be abejo, viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai yra svarbus visiems, apie tai jau buvo šiandien kalbėta. Ir mes norime, kad e, vėlgi visais valdymo ligmenimis tai būtų įdėkta, e, visais ligmenimis, tai ypač į JAV, tai yra ir miestų, ir regionų ligmenimis. Aš suprantu, kad uh, JAF galioja tam tikri reikalavimai ir e, darybose reikia tai atsižvelgti. Jei mes norime Europos susitarti dėl TTIP, mes turime ir čia kurti bendrą rinką, čia turime labai griežtą nuomonę. Ir paskutinis dalykas. Dabar vartotojai. Na, man atrodo, kad CITIP suteiks didžiulės galimybės vartotojams. Vien dėl to, kad atsivers naujos galimybės naikinti tarifu, mokesčių tarifus muitų e, tarifus taip pat. Tai bus puiku, nes e, da, mūsų vartotojai galės pigiau įsigyti jiems reikalingas prekes, o mes žinome, kad šiuo metu da, e, gyvenimo sąnaudos tik tai didėja ir aš manau, kad tai yra puikus šios sistemos aspektas, kuris turėtų patikti mūsų rinkėjams. Markas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau gan teigiamai vertinti ponios Haranzovos parengtą nuomonę. Taip, kaip ir kalbėjo ponia Kerfart, reikia atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Tai yra mūsų normos. Uh, mes e, taikome normos, kurios e, turėtų apsaugoti mūsų vartotojus. Ir čia aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes rūpinamės vartotojų apsauga, tačiau mes e, negalime iš tikrųjų siekti visiškos konvergencijos šioje srityje su JAV, nes JAV galioja mažesni vartotojų apsaugos standartai. Ir aš manau, kad čia reikėtų nepamiršti ir demokratijos reikalavimų. E, toliau viešieji pirkimai. Mes puikiai žinome, kad visi kalba apie tai, kad reikia atverti viešų pirkimų rinką e, visoms įmonėms. Tačiau nepamirškime, kad mes e, atveriame tas rinkas kur kas labiau nei kiti. Amerikiečiai, pažiūrėjau, labai liberaliai elgesi prekybos rytėje, tačiau jie taip pat užsima ir protekcionizmu. Jie labai stengiasi apsaugoti savo tiekėjus. Tokia yra realybė. Ir tas pats pasakytina ir apie kitas šalis, pačius svarbiausius pasaulio veikėjus. Taigi aš čia siūlyčiau labai atsargiai kalbėti, nes mes kalbame, kai kalbame apie šius įpirkimus, kalbame ir apie paslaugų ir prekių tiekimą. Ir trečias dalykas e, - tarptautinės prekybos komitetas be abejo yra atsakingas už šį dalyką, bet aš noriu paminėti vieną dalyką, Nepamirškime, kad, kad e, yra tam tikros normos susijusios su sveikata, su aplinkosauga. Ir e, žinome, kad e, JAV, pavyzdžiui, taiko tam tikras normas ir pasisako ir pasisako už labai konkrečias nuostatas. Ir čia aš kalbu apie e, investicijų, e, investuotojų ir valstybės e, ginčių sprendimą. Ir jungtinės. Ir nepamirškime, kad ši tema yra labai svarbi, nes panašu, kad mes negalėsime spręsti investuotojų ir valstybių ginčių savo sritise, ir, o čia bu, gali kilti pavojus demokratijai. Dėkuoju. Tantai. Eh, grazie Presidente, vorrei ringraziare anche la relatrice per eh, il. Ačiū, aš noriu taip pat padėkoti pranešėjai už eh, pateiktą pranešimo projektą. Manau, kad tai tikrai bus geras atspirties taškas toliau diskutuoti šią temą ne tik mūsų komitete, tačiau taip pat ir svarstant eh, aspektus, kurie yra įdomus ir svarbus tarptautinis prekybos komitetui ir plačiai visuomeniai. Manau, kad darybos su JAF atveria rimtų galimybių Europai e, padidinti savo prekybos e, apimti, sustiprinti galimybės ir sustiprinti Europos prekių padinti Europos gaminių populiarumą JAF rinką, tačiau neturėtume būti laikomi mažesniuoju, jaunesniuoju JAF broliu. Turime visuomet darybose JAF priminti, kad Europa yra 500 milijonų vartotojų ir turėtume didžiuotis atitinkamai. Europos Sąjungoje turėtume dėrėtis ir sėdėti prie darybo stalo aukštai iškeltą galvą. Taip pat noriu paminėti kelis aspektus, kuriuos galėtume papildomai aptarti, siekiant pasinaudoti įvairiomis atsiveriančiamis galimybėmis. Turime diskutuoti apie muitų tarifus kai kuriuose sektoriuose. Jie yra pakankamai žemi, tačiau esama taip pat ir su muitais nesusijusių prekybos kliūčių, jas pašalinus Europos įmonėms atsivertų didesnės galimybės. Komisijos atstovai minėjo, kad dabar tam tikri rinkos dalyviai kai kuriuose sektoriuose patiria 10 procentų papildomų sąnaudų, o gėrimų sektorius 70 procentų dėl nustatytų kliūčių, taigi šiose srityse galėtume pasiekti didesnės pažangos tam, kad įmonėms atsivertų daugiau galimybių mūsų įmonėms. Taip pat manau, kad e, tą kartelę turėtume užkelti pakankamai aukštai, jeigu jau ketiname pasirašyti susitarimą, ypač derantis dėl reglamentavimo, su kurio susiję kai kurie labai svarbus elementai. Dėl jo privalome susitarti ir noriu pasakyti, kad įvairiose sektoriuose esančios kliūtis gali būti pašalintos, ypač automobilių prekybos srityje galima kliūtis pašalinti pakankamai lengvai, nes gamintojai veikia pasaulio mastu, yra pasauliniai koncernai. Tačiau, kalbant apie mažas vidutinės įmonės, joms yra sunku įveikti tas prekybos kliūtis ir būtent į tai turime atkreipti dėmesį, siekdami, kad būtų susidarėta dėl tokių prekybos nuostatų, kurios būtų naudingos e, smulkiesiems, nes kartais yra tokių atvejų, kai apgaliojanti tvarka yra naudingesnė tiek smulkiam verslui, tiek vartotojams ir tuomet turėtume pasirinkti tas taisyklės, kurios yra naudingiausios vartotojui. Manau, kad tokia nuostata būtų pati tinkamiausia ir tokiu būdu labiau užtikrintume vartotojų interesus, juos apgintume, O tarkime, įman tokią sritį kaip augalų apsauga, tai manau, kad e, čia galiojančios nuostatos Europoje neturėtų būti keičiamas, nes JAV padėtis yra blogesnė. Taip pat, e, kaip numatyta darybinėse įgaliojimuose, reikia netaikyti kai kurių nuostatų Dar noriu paminėti, kad JAV galioja tinkami įstatymai susijęs su kilmės ženklinimu. Europoje tokios ženklinimo sistemos nėra. Parlamentas per pastaros mėnesius į tai atkreipė dėmesį ir manome, kad būtent čia reikėtų ieškoti bendro sutarimo dėl viešųjų pirkimų. Jau buvome pasikeitę nuomonėmis, na, o ginčių sprendimas taip pat yra labai svarbus ir reikia šį klausimą įsiaiškinti pakankamai išsamei. Turime nustatyti pakankamai aiškę ginčių sprendimo nagrinėjimo sistemą tam, kad apsaugotume tiek vartotojus, tiek gamintojus ir garantuotume atitinkamą investicijų apimti, tačiau nekiltų jokių politinių grėsmių dėl to. Nu, kad inta komitetas pakankamai rimtai svarbu šį klausimą, pranešė minėjo, kad ši tema yra tokios svarbos, kad turėtume ją savo komitete nuolat svarstyti, nes e, sustrimo pasiekmes vidaus rinkai tikrai bus didelio masto, ponė Karpinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad labai aukštai vertintų parengtą dokumentą, pritariu jo visoms esminėms nuostatoms, taip pat pritariu ir Evelin pastaboms dėl tam tikrų papildymų, mūsų vertinimų yra kai kurių neiškių momentų vis dar. Pirmiausia, kilo klausimas, kaip galime daryti įtaką komisijai. Šį dokumentą patvirtinami, ar komisija atsižvelgs į mūsų nuomonę. Mes galime kalbėti, ką norime, tačiau klausimas, ką darys komisija. Ar ignoruos mūsų nuomonę, ar į ją atsižvelgs darybų eigoje. Mes kalbame apie bendrą Europos rinką ir apie susitarimą su kita rinka. Turėtume didžiuotis savo 500 milijonų piliečių ir vartotojų. JAV tokių yra tik 300 milijonų. Žinoma, jie yra suinteresuoti parduoti savo gaminius didžiulėje mūsų rinkoje. Nepritariu kolegai kuris teigia, kad vartotojai turėtų džiaugtis, nes gaminiai bus pigesni, to nepakanka, mes norime geresnės kokybės, e, saugesnių produktų, o ne tik pigesnių. Mes turime vienokius standartus, JAF rinkoje galioja kitokie standartai ir mums dėl to kils problemų, nes mūsų paprasčiausiai užtvindys įvairaus pobūdžio gaminiai, netaikant jokių muito mokesčių, netaikant jokių apsaugos priemonių, o mes dabar tik džiaugiamės, kad gausime pigesnių produktų. Ne apie tai turėti kalbą. Mūsų smulkus verslas, mūsų pramonė Europos Sąjungoje. Jei kyla potenciali grėsmė, todėl būtina apsaugoti jų interesus ir turime dėrėtis pakankamai tvirtai dėl šio e, susitarimo. Neturėtume e, labai e, džiaugtis tuo, kad gausime pigių prekių, turėtume išlaikyti uh, šaltą protą ir galvoti apie saugumą ir gaminių kokybę. Visi mūsų veiksmai ES yra grindžiami kokybę, siekiame ekonominės plėtros, siekiame naujų darbo vietų ir jeigu nuspręsime, kad ši sutartis yra svarbesnė už ekonomikos plėtrą ir naujas darbo vietas ir norime tik pigių prekių, tai mes padarysime esminę klaidą, ypač socialinės politikos srityje. Mums mažiausiai reikia to, kad privatus investuotojai pradėtų tampyti ES valstybės narės po teismus remdamiesi šiuo susitarimu. Tiek mes, Europos parlamento nariai, tiek komisijos atstovai, komisijos dėrybininkai turi būti tikri um, dėl ilgalaikių šio susitarimo padarinių. Eva Parvanova dabar. Thank you, Chair. First of all, like... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerą darbą. Norėčiau paminėti keletą dalykų dėl vizų reikalavimo piliečiams. Jeigu mes norime sukurti bendrą ES transatlantinę rinkos erdvę, turėtume pašalinti likusias kliūtis, kurios neleidžia laisvai judėti prekiams ir paslaugoms. Žinoma, reikėtų turėti omenyje tas valstybės ir tų valstybių piliečius, kuriems nėra taikomos vizos, vizų režimo lengvatos. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai 12 ir 13 pranešimo punktai, ten, kur yra kalbama apie mažas ir vatinės įmonės, jos yra labai svarbios bendrame darybų kontekste, ypač tos mažos ir vatinės įmonės kurios turėtų gauti naudos iš šių dėrybų. Todėl, mano manimu, šitą skyrių reikėtų įtraukti į dėrybų darbo tvarkę ir tiesiog ginti tų bendrovių interesus. Labai svarbu atsižvelgti į tuos specifinius produktus, prekes, kurios yra pateikiamos internetu, kad nebūtų uh, jokių kliūčių. Taip pat reikėtų numatyti nuostatas leidžiančias stebėti, ar susitarimo nuostatos yra įgyvenimos teig, tinkamai ir kad įsteigus tam tikrus institucinius mechanizmus piliečiai galėtų stebėti, kaip jie veikia. Ačiū. Daug dalykų, kurie man rūpi, buvo jau paminėti. Vakar po pietų 200 antititip titip aktyvistų e, Škotijoje išreiškė savo nuomonę galbūt jie buvo klaidingai informuoti, gal, bet vis dėlto jie išreiškė savo susirūpinimą, kalbėjo apie tai, kad visuomenėje yra nevienodai vertinama šitas susitarimas ir apgailestaujama dėl jo apskritai. Iš tikrųjų, nors dar nieko, dėl nieko nėra susitarta, kol kas yra viskas tik tai popieriuje, tačiau labai svarbu stebėti šiuos procesus ir laikytis tų lūkesčių, kurie mums yra labai svarbus. Vakar komitete buvo kalbama apie didžiulį potencialą, jeigu būtų pasirašytas šitas sustarimas vidaus rinkoje. Ir žinoma, labai svarbu išsaugoti vartotojų apsaugą, saugą ir taip toliau. Tačiau šitas sutarimas turėtų būti naudingas mums. Jis turėtų būti skaidrus ir tenkinti visas valstybės, o ne kai kurias valstybės nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų pritarti šiam e, susitarimui. Žinoma, tai yra procesas ir šio proceso metu labai svarbu atsižvelgti į tas abejonės, kurias reiškia mūsų piliečiai. Dėl pranešime minimų ambicingų tikslų galėčiau pritarti jiems, bet to dėl taikytinų standartų labai svarbu siekti susitarimų dėl Europos standartų organizacijų ir JAV standartų organizacijų, kad tie standartai būtų suderinami ir kad būtų vienodai suprantami tie patys standartai. Aš manyčiau, kad TTIP kontekste šita tema yra labai svarbi, svarbu, kad būtų pasitikima aukščiausių lygio standartais. 14 punktas ir sąžiningos prekybos fair trade. Aš bent jau suprantu, kad tarptautinių standartų organizacijos yra nustačiusios tam tikrus standartus sąžiningai prekybai ir jų reikėtų laikytis. Be to reikėtų atsižvelgti į piliečių abejonės dėl viešųjų paslaugų likimo. Žinoma, IMKO komitete reikės spręsti šitas e, problemas, aptarnėti toliau ir aš tikiuosi labai turiningų diskusijų. Aline Metsi. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Ačiū. Alina Mikcija. Aš norėčiau pasakyti, kad daug minčių, kurias aš norėjau išsakyti, jau buvo išsakytos. Pranešimas yra labai geras. Aš pritariu Evelinai ir Marijai. Konkrečiai, kadangi manau taip pat, kad Europa, ES, ES mažos vidinės įmonės ir vartotojai turės naudos, jeigu bus derimasi tinkamai skaidriai europinės vertybės ir standartai turėtų būti išsaugomi ir ta euforija, kurią reiškia e, kai kurie kolegos, jog viskas e, palengvės, e, atpiks, tačiau tai neturėtų atsitikti vartotojų arba darbo jėgos netekčių sąskaita. Taigi labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp politinių siekinių ir ekonominių susitarimo tikslų. Todėl mes turime būti labai budrus, ypač mūsų komitete. Mes puikiai suprantame, kad ne, negalime suteikti daugiau naudos vienam kito nuostolių sąskaitą. Žinoma, labai sunku įvertinti iš anksto, kaip šitas susitarimas paveiks ES suinteresuotas šalis. Kaip ten bebūtų, pasirašęs šitą susitarimą turime gauti naudą ES. Aš nepasisakau prieš TTIP, tačiau manau, kad reikėtų išnaudoti visas galimybės, įveikti visus iššūkius susijusius su šia didžia, didelė rinka, tačiau neturėtume atsisakyti visko, kas gera iš anksto. Ir mes turėt, siekdami naudos turime išsaugoti vartotojų, darbuotojų, mažųjų ir vidutinių įmonių interesus. O mažos ir vidutinės įmonės yra svarbiausia ES ekonomikos grandi, grandis. Turėkime omenyje, kad maža įmonė Europoje nebūtinai maža yra ir tarptautiniu mastu. Reikalingas e, skaidrumas, Katlin teisingai pastebėjo, kad yra aktyvistų pasisakinčių prieš TTIP. Žinoma, jie gali būti suklaidinti, nes teigia, kad visi 500 milijonų gyventojų turės žalos nuo tai taip, todėl reikia užtikrinti skaidrumą darybose. Ačiū, panė pirmininkė. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kaip vyksta dėrybos ir konkrečiai kaip vyksta mūsų darbos su tarptautinis prekybos komitetu ir daug kas skundėsi, kad, kad šis sustarimas turėtų rūpyti ne, ne tik tarptautinės prekybos komitetu, bet ir kitiems komitetams. Uh, Ir iš tikrųjų buvo pasakyta, kad šis susitarimas pirmiausia palies mūsų piliečius, sutarė 500 žmonių. Aš skaičiau interkomiteto parengtą dokumentą ir aš suprantu jūsų abejonės, jūsų susirūpinimą. Ir manau, kad atsižvelgiant į tai, kad tas susitarimas bus toks svarbus visiems mūsų piliečiams, o jūs visi jiems atstovaujate. Uh, Ir aš manau, kad pasiūlymas yra pernelik naivus. Jūs visiškai neatsižvelgėte į grėsmę, kuri kils mūsų e, žemynų ir vartotojų teisų apsaugai. Labai nedrasiai Europos komisija ir kai kurie Europos parlamento komitetai, pažiūrėjau, Inted kalbėjo e, apie E, kai kuriuos dalykus, kurie kelia nerimą, tai, pažiūrėjau, užsienio investuotojų galimybės nagrinėti savo ginčius su valstybėmis e, tarptautiniuose arbitražuose. Ir čia aš nežinau, ar komisija bus pakankamai stipri, kad galėtų atsispirti JAV. Aš manau, kad jūs pasisakote už tai, kad nebūtų visiškai jokių, jokių kliūčių, jūs norite, kad visi standartai ir viskas būtų suderinama ir taip mūsų piliečiai bus terrorizuojami. Aš visiškai nepritariu jūsų nuomoniai ir aš manau, kad mes turime pagalvoti apie konkrečias rekomendacijas, atsižvelgiant tai, kad šis susitarimas labai svarbiai paveiks mūsų piliečius. Aš manau, kad mes turime apginti vartotojų ir piliečių teisės Europoje. Dėkuoju. Um, Dėkuoju kelios mintis, e, kuriomis norėčiau su jumis pasidalinti. Man labai patinka nuomonės autorės e, e, nuomonė. Ir ypač tai, kad jie kalba apie tai, kad tai yra unikali galimybė nustatyti labai aukštus standartus, kurie bus taikomi mūsų piliečiams. Aš norėčiau gal dar pridurti, kad tai taip pat sustiprins ir pasaulinius standartus. Tai yra unikali galimybė įdėkti aukštus vartotojų apsaugos standartus visame pasaulyje net gal ir tose vietose, kur standartai ir taip yra tai pakankamai aukšti, gal jie yra kitokie nei mūsų, bet būtų vis tiek gerai, jeigu mes galėtume taikyti vienodą požiūrį ir aš manau, kad tai daromis jėgomis mes galėtume užtikrinti, kad tie standartai taptų pasauliniais standartais. Aš galiu jūs patikinti, kad tai yra iš tikrųjų, iš tikrųjų unikali galimybė ir aš manau, kad labai svarbu yra taip suformuluoti viską tame sustarime, kad mes galėtumėme jam pritarti ir nereikia jo išmesti iš šiukšlių dėžį dar uh, net nepasibaigus daryboms. Toliau, kiek tas sustarimas bus naudingas vartotojams? Muitų panaikinimas ir sąnaudų mažinimas yra labai svarb, svarbi priežastis. Žmonėms išgyventi šiandien yra vis sunkiau ir sunkiau. Ir jeigu galima bus, pavyzdžiui, 20 procentų sumažinti mūtų sakomus aprangai, 10 mai, maistui ir automobiliams, tai reiškia, kad kainos bus mažesnės ir tai bus naudinga mūsų žmonėms. Ir Nikolas ir Andrė Švab kalbėjo apie įmonės, kurios veikia jų regionuose. Ir akivaizdu, kad tos įmonės e, supranta, kad atsivers naujos prekybos galimybės. Jeigu mes sum, galėsime sumažinti su biurokratinė našta susijusią naštą, ypač tą, kuri tenka įmonėms išvežant savo prekes į JAV, tai padidins tų įmonių galimybės kurti naujas darbo vietas ir tos darbo vietos e, prekybos rytyje paprastai būna e, gerai apmokamos darbo vietos, e, tai yra darbo vietos, kuriuose gali dirbti aukštos kvalifikacijos specialistai. Aš norėčiau Jums priminti, kad kai buvo pasirašyta laisvosios prekybos sutartis su Pietų Koreja, tuomet mūsų prekybos apimtis padidėjo 45 procentais. O, ir todėl aš manau, kad reikėtų nepamiršti, kad tas susitarimas gali būti naudingas nauj, mažoms vidutinėms įmonėms, reikėtų nepamiršti joms skirtos hartijos. Kai kas taip pat kalbėjo apie tai, kad reikėtų taip pat, kad priekybos skatinimo institucija kuri rūpinsis tuo, kad būtų taikomos vienodos sąlygos visiems, yra svarbi institucija, todėl turime žinoti, kada ir kaip ji bus kuriama. Toliau vizos, kiek aš suprantu, mūsų darybi, JAV dėrybininkai negalėjo įtraukti vizų klausimo į uh, e, prekybai skirtą susitarimą, bet gal galima būtų pritaikyti e, mūsų patirtį įgytą e, santykiuose su Australija. Uh, nes na, mes, čia galima galbūt pritaikyti taip pat ir abipusio prisipažinimo principą. Bet aš sutinku su to, kas buvo pasakyta ir manau, kad mes galėtume atkreipti į tai dėmesį. O dabar žodį suteikiau mūsų nuomonės referentai. Ačiū, Viki. Aš norėčiau išsakyti vieną bendro pobūdžio pastebėjimą. Ši diskusija parodė, kad transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės e, susitarimas yra labai svarbi tema, kuri rūpi komiteto nariams. Ir gal mes galėtume tęsti dėrybas, e, svarstymus šiame komitete e, nuosekliai. Gal reikėtų nagrinėti konkrečius skyrius ir gal, gal reikėtų taip pat pakviesti ir komisijos atstovus, nes į kai kurios klausimus aš nesugebėčiau atsakyti, bet komisija gal galėtų tą padaryti. Dabar leiskite pakomentuoti du ar tris dalykus, kuriuos minėjo kolegos. Vartotojų apsauga. Aš žinau, kad tai yra svarbi ir jautri tema ir tai taip pat yra viena iš priežasčių, kodėl mes e, pasiūlėme surenkti klausimus e, skirtus vartotojų apsaugai. Ir e, kiek šis susitarimas paveiks vartotojų apsaugą. Mes pakvietėme gerus inves, e, ekspertus. Mano nuomonėje pateiktos tokios formuluotės. Mes norime skatinti, dėkti aukštus ES vartotojų apsaugos standartus santykiuose su JAV. Aš pritariu Katrin, taip, iš tikrųjų čia reikia surasti tinkamą formuluotę, kuri nusiųstų gerą ženklą. Ir čia aš kreipiuosi į EKR kolegą. Iš tikrųjų, mes manome, kad šis susirimas potencialiai gali būti labai naudingas vartotojams. Bet manau, kad visi sutarėme, kad dėl savo taikomų apsaugos standartų net negalime ir dėrėti, ši viskas yra aišku. Toliau ponas Tarabela kalbėjo apie viešuosius pirkimus, jis savo metu rengė pranešimą dėl viešųjų pirkimų ir jisai labai gerai paaiškino, kokia yra situacija Europoje ir JAV. Man asmeniškai atrodo, kad viešieji pirkimai, ko gero, yra vienas jautriausių klausimų šiuose darybose. Ir čia galima būtų tikrai paieškoti formuluočių, kurios nusiųstų labai aišku signalą apie mūsų nuomonę dėl viešųjų pirkimų. Toliau, bendradarbiavimas, reguliavimas rytyje. Aš manau, kad verslui, ypač mažam ar vidutiniam verslui, tai yra labai svarbi tema, bet aš šiek tiek ne, ne, aš nesutikčiau su tais, kas kalbėjo apie tai. Aš manau, kad jeigu mes dėl ko nors susitarsime, tuomet tas susitarimas turės būti uh, taikomas. Bet jei kokios nors sritis nepateks į tai susirimo, tuomet tenais mes, viskas bus kaip e, buvę. Toliau. Investicinių, investicinių ginčių sprendimas. Tai yra labai politinis klausimas ir aš e, siūlyčiau palikti šį klausimą nagrinėti tarptautinės priekybos komiteto, nes jie už jį yra atsakingi. O mes turėtumėme pasinaudoti savo rengiamą nuomonę tam, kad paaiškintume savo nuomonę apie tuos dalykus, kurie bus svarbus ir vartotojams, ir verslui. Aš noriu pasakyti, kad investicinių ginčių e, sprendimas nėra svarbi tema, nėra tema, kuri rūpėtų vartotojams. Ne, to nenoriu pasakyti, bet aš tiesiog manau, kad mes turėtume palikti tą klausimą inte komitetui ir turėtumėme laikytis inte komiteto pirmininko sprendimo, tai yra, reiškia skirti visą dėmesį savo nuomonėje tiems klausimams, kurie patenka į mūsų kompetenciją. Ir norėčiau pakviesti visus klausimus, apie kuriuos jau kalbėjau. Ir nekantri lauksiu visų jūsų pastabų ir susitikimo su šešėliniais pranešėjais. Aš džiaugiuosi, kad mes galėjome aptarti šį klausimą pakankamai išsamei, nes jis yra nepaprastai svarbus. Aš žinau, kad Europos komisijos atsakingo padalinio vadovas klausėsi mūsų diskusijos. Gal jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Prašau. Dėkuoju, kalbėsiu labai trumpai, nežinau, kad jūsų darbo atvarkė yra daug klausimų. Aš norėčiau tiesiog pasidalinti keliomis pastabomis. Ir tikiuosi, kad gal jos pravers jums rengiant savo tekstą. Dėl skaidrumo pirmiausia. Čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes ėmėmės e, per pasvės aštuonias savaitės e, labai svarbių priemonių. Visi tekstai šiuo metu yra patalpinti internete ir tai atspindi mūsų norą užtikrinti maksimalų skaidrumą. Ir ten yra pasakyti, kokiu tikslu mes siekiame ir taip pat yra pateikti uh, konkretus e, tekstai, kuriuos, e, aš kalbu apie pasiūlymus, e, kuriuos pateikė mūsų kolegos iš, iš JAV. Ir tenai prie jų yra pridėtos taip pat ir duomenų lentelės, kur viskas yra aiškiai nurodyta, ko mes siekime, kokie yra tikslai. Taigi aš jums rekomenduoju susipažinti su šią informaciją. Tačiau konsoliduota teksto versija Europos parlamento nariai gali susipažinti su šiuo tekstu. Ir tas tekstas yra prieinamas ne tik tarptautinės prekybos komiteto nariams, bet ir visiems susijusiems komitetams. Toliau mūsų tikslas, tiks mūsų tikslai. Ir pirmiausia, čia norėčiau priminti tai, apie ką kalbėjo nemažai parlamento narių. Tai yra tai, kad mes tikrai nenorime mažinti standartų. Nei amerikiečiai, nei mes to nenorime. Taip pat nereikia manyti, kad po šio susitarimo mes prarasime galimybę reguliuoti savo uh, Uh, savo politiką. Mes uh, vidau, vidaus rinkoje tvarkomės taip, kaip mes norime, bet uh, šis sustarimas turėtų padėti mums padėti mūsų regulių, reguliavimo įstaigoms geriau bendradarbiauti. Ir akivaizdu, kad tais atvejais, kai mums nepavyks suderinti savo pozicijų ir nuomonių, mes gyvensime pagal skirtingus teisės aktus ir reguliavimo normas. Uh, bet mes tiesiog norime, kad nebūtų dubliuojami standartai arba kad būtų, pažiūrėjau, patobulinti mūsų ar partnerių standartai. Yra dar vienas dalykas, nes e, jis yra svarbus, nes yra susijęs su pačiais svarbiausiais e, e, susitarimo aspektais. Mes norime, kad prekiauti ir investuoti būtų lengviau. Ir investuoti ir prekiauti turėtų būti lengviau ir mažoms vidutinėms įmonėms. Ir tas pats pasakytina yra ir apie investuotojų ginčius su valstybėmis. Mes norime tiesiog supaprastinti viską, bet akivaizdu, kad šis klausimas yra politinės ir jis taip pat yra susijęs ir su mažoms vidutinėms įmonėms, įmonėmis. Toliau. Darybose su JAV mes norime užtikrinti viešųjų pirkimų srityje visišką lygybę. Mes norime, kad Europos įmonės galėtų dalyvauti JAV viešuosiuose pirkimuose ir kad e, jiems būtų taikomi, taikomos tos pačios taisyklės. Ir paskutinis dalykas investuotojų ginčiai su valstybėmis ir jų tų ginčių nagrinėjimas, visiškai teisingai pranešėjai pasakė, kad tas klausimas priklauso kitos kompetencijos komitetui ir mes galime pateikti jums papildomos informacijos gal apie tai, kaip vyks dėrybos. Ir čia reikės surasti tinkamas formuluotės, nes dėrybos šiuo metu yra labai sudėtingos. Uh, Mūsų susitrime su Kanada jau yra pateiktas tam tikras modelis, kuris yra taikomas investiciniams ginčiams, bet to komisija atliko papildomą darbą sausio pradžioje ir aš manau, kad jeigu jūs susipažintumėt ir su to darbo rezultatais ir su nuostatomis įtrauktumės į mūsų susitarimą su Kanada, jūs pamatysite, kaip mes stengiamės suderinti skirtingus dalykus ir aš suprantu, kad nuomonės gali skirtis dėl siūlomų priemonių, bet aš noriu Jums pasakyti, kad mes stengiamės šiuo metu svarstyti šį klausimą iš esmės ir mes norime, kad taryba, Europos parlamentas, Europos komisija ir visos kitos suinteresuotosios šalės susitartų dėl to, kad turėtų vykti dėrybos dėl investicinių ginčių nagrinėjimo. Nes investiciniai ginčiai dabar jau įeina į ES kompetenciją pagal Lisabonos sutartį. Taigi mūsų pareiga yra surasti sprendimą ir mes suprantame, kad ši tema yra nepaprastai sudėtinga ir kad e, e, požiūris į tą sistemą ir taip pat e, labai skiriasi. Labai ačiū. Klausimas yra toks svarbus, kad galima šiek tiek koreguoti tvarkaraštį. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra Jekonsari pranešimas dėl Europos viešo administravimo institucijų įmonių plėčių sąveikos. Jie konsari pranešimas ir dabar komisijai steiksime žodį pristatyti. Ne, pirmininkė dar atsiprašo, turėjau jums priminti, kad e, pakeitimų teikimo terminas praėjusiam klausimui baigėsi vasario 25 dieną. Ačiū.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 Okay. With apologies, we've just been playing musical. Atsiprašome už tam tikrą sumaištį komitete. Taigi Europos viešo administravimo e, įmonė piliečių sąveikos sprendimai mes pagal 54 darbo tvarkos taisyklę esame patarimasis komitetas šio klausimu. Noriu pasveikinti ponę Ingestat ir praš, paprašyti jos pristatyti e, šį klausimą. Galite internetu taip pat stebėti pristatymą. Ačiū, papirmininkė, pranešėja, gerbiami parlamento nariai. Džiugiuosi, galim pristatyti jums įsą kvadratų programą esu atsakinga už ją komisijos struktūrose, pirmiausiai apie sąveiką, ką tai reiškia. Europos komisijos saveikumą 2010-aisiais apibrėžė, siekdama užtikrinti saveikumą teikiant visuotinės svarbos paslaugas ir svarbiausias dalykas čia yra keitimasis informacija ir e, veikimas bendrai. Mums yra svarbu teikti tokias viešasias paslaugas, kurios būtų grindžiamos e, esminiais principais, jie išvardinti kairėje skaidrės pusėje. Tie principai yra susijęs su e, vieno langelio principu, vieną kartą pateikiamais duomenimis, skaitmeninė e, skaitmeninių apdarojimų ir paslaugos teikimų per e, verslo arba piliečio gyvybės ciklą. Vadovaudamės šiais principais mes tiksime didesnį saveikumą tarp teikiamų paslaugų ir e, sugebėsime štikrinti geresnį saveikumą administravimo struktūrų su piliečiais, e, rezultatai būtų geresnis sprendimų prieimimas, teikiant paslaugas suteiktume daugiau naujų galimybių verslui, nes viešo administravimo sektoriaus vaidmo ekonomika yra labai svarbus ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra piliečių prieiga lengvesnė ir betarpiškesnė prie viešųjų duomenų saveikumas komisijos buvo įvardinta 95 metais kaip prioritetas, kuomet buvo pirmoji programa parengta ir po to buvo dar kelios programos ir daug ką reikia nuveikti, tačiau galima pasidžiaugti pirmaisiais rezultatais ir būtent todėl mes siūlome įsą kvadratu kaip e, tolesnių veiksmų programą siekiant atremti naujus iššūkius, kuriuos patiriame saveikumo e, srityje E, Europoje 2014 e, birželį įsa kvadratų programa buvo patvirtinta komisijoje. Programa yra grindžiama kaip ir jos pirmtakis vieno tikslo požiūriu. Turėtų užtikrinti tokius sąveikos sprendimus, kurios pasitelkus būtų galima uh, keistis lengviau informaciją tarp ES administracijos, taip pat tarp administracijos verslo ir piliečių, kurie yra netiesioginiai naudos e, gavėjai, o ES administracija yra tiesioginė naudos gavėjai ir tai paaiškina, kodėl programa vadinasi ISA kvadratu, kaip ir ankstesnės programos. Ši programa nustatys ir e, pasiūlys atitinkamus neriboto naudojimo saveikumo sprendimus, kurie bus naudingi gyvenant Europos politiką ir e, veiksmus ir leis atitinkamai e, veiksmingiau įgyvendinti įsą veiklą. Taip pat bus kuriami tam tikri sprendimų inkubatoriai ir kuriuose bus bandomi sprendimai ir po to jų pagrindu bus e, atitinkamai kūrimas naujos paslaugos ir bandomas naujos paslaugų pritaikymo kryptis bei būdai. Arba netinkamos paslaugos jau bus, naujas paslaugos bus panaudojamos nusistovėjusiose struktūrose. Mes esame patvirtinę tam tikrą veiklos tikslų rinkinį siekdami pagerinti jau dabar esamus tarp valstybinius arba tarp sektorinius sprendimus, taip pat kursime naujus tarp sektorinius ir tarp valstybinius sprendimus e, bei remsimės galiojančiais teisės aktais ir sieksime nustatyti teisėkuros spragas, kurios e, trukdo saveikumo didinimui. Ir e, e, čia reikia paminėti EIRA, tai yra Europos saveikumo atskaitos architektūros sistema ir Europos saveikumo kartografijos sistema EICART Taip pat e, mes dirbame rengdami bendruosius standartus ir specifikacijas, tai yra labai svarbi ISO kvadratų programos sudėdamoji dalis. Mes taip pat sieksime, sieksime užtikrinti, kad mūsų patvirtinti sprendimai ir įgyvenimo sprendimai būtų naudingi reminti šiais principais. Programa bus nuolant stebima, stebėjimo rezultatai bus skelbiami internetu. E, programa bus e, vertinama e, vidutiniuoju laikotarpiu ir po jos įgyvenimo rezultatai bus pristatyti parlamentui. Taip pat yra patvirtinti rezultatų vertinimo rodikliai, atsižvelgiant kurie jau yra iš anksto įtraukti į e, siūlomus sprendimus. Čia yra informacija apie programos įgyvendinimo biudžetą per penkerius metus, e, per kuriuos bus įgyvendinama programa ir jos gyvavimo trukmė sutampa su daugiametė finansinė programa. Bendras biudžetas yra 131 milijonus, tai yra per metus bus skirimas 26 milijonai eurų, panaši suma kaip ir dabartiniai ISA programai, siekiant užtikrinti pradėtų priemonių įgyvendinimo testinumą. Kalbant apie politinį kontekstą, kodėl ši programa yra labai svarbi, viešasis sektorius yra labai svarbus Europos ekonomikai ir jo indėlis svarbus sprendžiant finansų krizę. Maždaug pusės, pusė Europos bendro e, nacionalinio produkto sukūrėme viešajame sektoriuje, viešajam sektoriuje tenka 25 procentai visų darbo vietų ir viešų, viešųjų pirkimų dalis sudaro 19 procentų viso Europos BVP, taigi viešųjų pirkimų sektorius yra taip pat labai svarbus valstybėms narėms, komisijos įgaliojimai viešo administravimo sektoriuje nėra tokie dideli, tačiau ES įgyvendina svarbes iniciatyvas, kurios daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį viešajam sektoriui. Ir tos iniciatyvos yra programa Europa 2020, skaitmeninė bendroji rinkas, Europos skaitmeninė darbo tvarkė bei Europos ekonomikos metinio augimo apžvalga, Europos semestras, taip pat ir Europos viešojo administravimo modernizavo programa, taigi yra politinių paskatų siekiant toliau viešo administravimo sektoriuje skatinti saveikumą. Jūs galbūt neįskaitysite čia e, smulkios informacijos, tačiau ji parodo, kiek e, būtų galima staupyti laiko ir pinigų, teikiant elektroniniu e, būdu paslaugas Europos verslui ir piliečiams ir e, taip pat remiantis pasaulio banko skaičiavimais galima matyti, kiek būtų sutaupama lėšų, pavyzdžiui, Belgijoje padidinus viešųjų paslaugų teikimo saveikumą būtų galima sutaupyti 2,35 milijardus eurų, Prancūzija 12,8 milijardus eurų, taigi kalbame apie didelės sumas ir tai yra pavyzdžiai, tik tai e, keli kiek būtų galima turėti elektro, e, ekonominės naudos, kokios yra kliūtis, kuris, e, kuris reikia pašalinti. Turime technologijų, aiškus privalumai, politinės valios taip pat pakanka, tačiau e, tarkime Švedijoje, kur yra didžiausia interneto skvarba arba viena iš didžiausių Europoje, 93 procentai namų ūkių turi interneto ryšį, 72 procentai piliečių naudojasi internetu bendraudami su valdžios institucijomis, tačiau, pavyzdžiui, valdžios institucijos gražina tik 46 procentus internetu iš piliečių gaunamų dokumentų, kurie yra e, iš anksto užpildomi, tarkim, įvairios formos ir e, turi būti pasirašomas. Taigi šią srityje dar būtų galima siekti įsnės pažangos, vien infrastruktūros nepakanka ir infrastruktūra nėra skaitmeninė, nes skaitmeninė infrastruktūra dažniausiai yra skiriama e, nenumatytiems atvejams. Taigi mes turėtume E, matyti bendrą vaizdą tam, kad tas saveikumas būtų užtikrinamas nuo proceso pradžios iki pabaigos. Mes turime vadovautis visą apriepiančių paužiūrių, siekdami didesnio saveikumo Europoje. Čia skaidrė pateikiami trys skirtingi sprendimai kurie visų yra pripažįstami kaip svarbus, tai yra Your Europe, Solvit ir EMI. E. Aš nesigilinsiu čia į smulkmenas, tačiau matome, kad tos sistemos susilaukia vis dėsnės sėkmės, užtikrinant tarp valstybinį saveikumą ir įsa programa šias sistemas taip pat remia. Paskutinė skaidrė, paskutinis žodis apie saveikumą manome, kad tai yra būtina prielaida siekiant užtikrinti būtinas viešasias paslaugas ir saveikumą tarp valdžios ir piliečių. Tam reikia atitinkamų priemonių ir įrankių. Saveikumas apima ne tik informacinės ryšių technologijas, apriepia taip pat ir e, atitinkamas sistemas domenų apdarojimo. Tam mums reikia administracijos struktūrų ir e, jų darbo procesų restruktūrizavimo, tam reikia aiškios politinės valios ir sprendimų. Turime siekti sukurti bendrą vidaus rinką, kuri būtų užtikrintas paslaugų saveikumas, todėl uh, E, teikdami pasiūlymus dėl atitinkamų paslaugų teikimo ir jų e, su jais susijusių sprendimų, mes turime galvoti e, ir viską matyti plačiame kontekste. Ir čia įsa programa gali būti naudinga. Ačiū Jums už šį pristatymą, kuris yra taip pat pateikiamas mūsų. E, interneto svetainė. Dabar perduosiu žodį pranešėjai Lisoje Konsarė, prašau. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja komission. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovai tavai už labai išsamų šios temos pristatymą. Dabar kalbant apie skaitmeninę rinką, reikėtų prisiminti, kad ji yra valstybių narių ir komisijos veiklos prioritetinė sritimi. Kai kuriems asmenims piliečiams apskritai labai sunku susigaudyti, kas vyksta toje fragmentuotoje Europos Sąjungos skaitmeninėje rinkoje. Todėl komisijos kolegijoje yra pakankamai daug prieštaringų nuomonių. Taigi reikalingas koordinavimas iš centro. Todėl manau, kad parlamentas, ypač IMKO komitetas, yra pati tinkamiausia struktūra galinti koordinuoti šią veiklą, kad šitas, e, šita tema nebūtų suprantama kaip tik tai grinai techninis dalykas tarp ITRE ir IMKO. Visada šiuo klausimu vyravo prieštara. ITRE ir IMKO turi imtis bendros atsakomybės ir ieškoti tinkamiausio sprendimo. Žinoma, šitas klausimas yra techninis, tačiau tai nereiškia, kad mes ir toliau turėtume nesuvokti šito aspekto potencialo, naudos vidaus rinkai. Mes neturime teisės klysti. Jau ir dabar labai daug laiko praėjo, o piliečiai tiesiog patyrė daug nepatogumų dėl neišspręstų klausimų. Taigi, taigi aš džiaugiuosi tuo, kad e, įse du plėtojasi ir tampa vis naudingesnė piliečiams. Žinoma, yra daug geriau perteikti tam tikrą informaciją piliečiams, kad ir kokiai bebūtų, negu apskritai nieko nesakyti. Tuo labiau, kad piliečiams svarbus bet koks sprendimas. Bet to galvojant ir apie informacinių technologijų įmonės, joms taip pat labai svarbi šita sąveika. Kadangi laikas spaudžia, mes turime apsispręsti kuo greičiau. ISA vienas programa nustoks galioti, o mes turėtume apskritai pratesti veiksmus, numatyti tolesnius žingsnius tikrųjų norėčiau priminti komisijai, kad reikėtų vadovautis demokratijos principais, jų netmesti. Labai svarbu turėti pakankamai laiko uh, spręsti problemas. Žinoma, mes puikiai suprantame, kad skubėti reikia. Norėčiau pateikti keletą klausimų nu, komisijos atstoviai. Pirmiausia, norėčiau pasiteirauti apie pagrindinę šio pasiūlymo idėją. Kokios šio pasiūlymo ribos? Ar tai yra techninio pobūdžio pasiūlymas, ar juo nebus skirstomos lėšos įgyvendinti konkrečias tikslinės programas, ar komisija vis dėlto šitą pasiūlymą vertina giliau turėsinti didesnį poveikį. Gal galėtumėte patikslinti, kokios bendradarbiavimo galimybės tarp viešojo, viešojo administravimo institucijų, verslo ir piliečių. Taip pat norėčiau, kad jūs konkrečiau pakalbėtumėte apie tai, kaip komisija ketina disponuoti turimais ištekliais įgyvendindama šiuos sprendimus. Žinoma, kyla problemų dėl TTIP ir dėl kitų dalykų ir todėl mes turėtume grįžti prie šių klausimų dar kartą ir dar kartą klausti, kodėl šita tema yra kūruojama Digit direktorate. Norėčiau sužinoti, kokią sąveiką tarp šios programos ir Connecting Europe Facility. Kaip on mielestäni myös relevantti kysymys. Europos infrastruktūros tinklų sąveikos programa. par, Parvanova. Aš norėčiau padėkoti komisijai už labai išsame prezentaciją. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Jakusarai už išsakytas pastabas. Mes jau susitikėme su jos padėjėjais, su jos komanda ir mes rengėmės bendradarbiauti su ją. Taip pat įtarė komiteto šešėlinis pranešėjas pažadėjo bendradabiauti su mumis. Mes jau anksčiau esame minėję, kad mes steigėme elektroninės valdysenos sistemą, vyriausybės sistemą, kuri yra labai svarbi galvojant apie skaitmenę rinką ir labiausiai svarbu atsižvelgti į jau sukauptą gerąją praktiką. Norėčiau paminėti keturis dalykus. Pirmiausia, kaip reikėtų informuoti apie programos naudą, kaip informuoti piliečius. Pavyzdžiui, yra gerų pavyzdžių, tokių kaip Švedija, bet ir ten yra pakankamai, ten yra labai didelė internetinė skvarba, tačiau tik tai 6 procentai gyventojų naudojasi internetinėmis paslangomis, paslaugomis. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų užtikrinti prieigą piliečiams prie papildomų elektroninių paslaugų. Aš manau, kad įse programos yra labai naudingos verslui ir piliečiams. Mes sutinkame su tuo, kad elektroninės vyriausybės sistemos yra labai naudingos piliečiams, tačiau ne visi piliečiai yra susipažinę su jomis. Todėl manau, kad pasiūlytas ICT įgyvendinimo vokas finansavimas 16-22 metais 131 milijonas eurų yra pakankama suma, tačiau norėčiau paklausti komisijos, kaip ji ketina sustiprinti piliečių informavimą apie šią programą ir ar, ta, ar yra numatyta tikslinga komunikavimo strategija, strategija apie tai, kaip techninius aspektus pristatyti piliečiams, kad jie juos labiau suvoktų. Ir galbūt kai kurie parlamento narai mano, jog reikia reikėtų susitikti su rinkėjais savo rinkimų apygardose ir tiesiog informuoti juos apie šitą pasiūlymą, kad būtų galima po to dėrybose pateikti konkrečių pavyzdžių. Grįžtant prie mažų ir vidutinių įmonių, reikėtų pasakyti, kad kai ko trūksta šiame dokumente ir galbūt reikėtų nurodyti ir antraštėje, kad nauda turėtų būti piliečiams ir verslui, konkrečiai pasakant mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir daugiau tikriausiai dėmesio reikėtų skirti viešojo sektoriaus duomenų matomumui. Mažos ir vidutinės įmonės neša didžiausią ekonominę naštą, nors yra pačios svarbiausios veikėjos ekonomikos sektoriuje. Nereikėtų kalbėti apie verslą apskritai, reikėtų konkrečiai minėti verslo sritis. ISIS, ISIS programa turėtų, klausimai turėtų būti aptarnami ir parlamente. Dėl programos neutralumo. Iš tikrųjų, jam reikėtų skirti daugiau dėmesio tekste, kadangi tinklų ir technologinis neutralumas yra labai svarbus aspektas įgyveninant šią programą. norėčiau pasakyti, kad aš palankiai siūlau vertinimą tęsti darbą aptariant šitą projektą ir užbaigti jo aptarimą iki 15 metų pabaigos ir atsižvelgti į tai, kas buvo pasiekta įgyveninant ISE, uh, ISE 1. Dėkoju, aš esu šešėlinė pranešėja EKR frakcijoje dėl šio dokumento. Manau, kad būtų naudinga mums visiems e, priminti, kodėlgi mes kalbame apie šią priemonę. Ogi todėl, kad mes norime, kad mūsų viešosios paslaugos būtų kuo geresnės ir kad jos būtų priderintos prie 21 amžiaus ūkio ir taip pat, kad viskas būtų paruošta pokyčiams, kurių galim tikėtis iki e, 2050 metų. Mes taip pat norime, kad mūsų piliečiai galėtų saugiai naudotis visomis viešojo administravimo paslaugomis internete. Ir saveikumas yra viena iš priemonių tam tikslui pasiekti, bet tai nėra tik, tikslas pats savaime. Mes tiesiog norime, kad skaitmininės e, ryšių technologijos tarnautų visiems mūsų piliečiams. Todėl mes ir norime, kad Europoje būtų dėgiamas skaitmininės technologijos kuo aktyviau ir priemonių įmamasi ir nacionalinių ir Europos ligmenimis. Viešosios administravimo paslaugos paprastai naudojamos nacionaliniu ligmeniu. Ir todėl e, užtikrinti nacionalinių sistemų suveikumą yra, būtų pirmasis mūsų prioritetas ir po to saveikuma, europinės saveikumas būtų tolesnis tikslas. Ir čia aš manau, kad labai svarbu yra aiškiai suvokti, kokia, kokia yra mūsų vizija, ko mes siekiame. Ir manau, kad labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti vartotojui ir tam, ko jam reikia. Jie buvo kalbėta apie tai, kad tas vartotojas turėtų būti suvokiamas plačiau, tai nėra vien tikrieji vartotojai piliečiai, bet tai yra ir mažos ir vidutinės įmonės. Ir todėl, pas, e, kuriant paslaugas ir jas teikiant, reikėtų galvoti apie tai, ko reikia žmonėms, e, kokią formą galima būtų tai pateikti jiems. Ir paslaugos turėtų būti konkrečios, Ir kuriant platformą, šiandien reikia galvoti apie tai, kad ji neturėtų riboti mūsų gebėjimo ateityje plėsti teikiamų paslaugų sąrašą. Reikėtų nepamiršti, kokia yra paklausa, ko reikia žmonėms. Ir todėl manau, kad čia svarbu yra kalbėti apie konsultacijas. Mes jau čia kalbame apie naują pasiūlymą, antrąjį įsą pasiūlymą. Bet aš manau, kad vis tiek būtų gerai, jeigu mes galėtume viską gerai įvertinti. Čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, apie viešo administravimo paslaugas, tiek valstybės narėse, tiek e, europinės e, paslaugas. Ir aš manau, kad reikėtų padaryti viską, kad mes išnaudotume visą poten potencialą, pirmiausia, tose sritise, kur jis yra didžiausias. Ir kartu, kaip minėjau, reikėtų nepamiršti apie mūsų gebėjimą plėsti paslaugas ateitie. Guoga. Jakonsari. Dėkoju, aš dėkoju ponė Jakonsari už tai, kad jį rengė dokumentą šią temą ir mes nekantrai lauksime susitikimus su šešėliniais pranešėjais. Ir manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų gerai keistis informaciją. Aš noriu paklausti komisijos, kaip ISA padės rinkos priežiūros institucijoms geriau veikti. Būtų įdomu sužinoti jūsų atsakymą. Ir tikiuosi, kad mums pavyks realiai kažką pasiekti. Dėkoju. Trumpai ir aiškiai, Antanai, dėkoju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Pone Kalas, ačiū. Aš taip, man, ta, taip pat manau, kad uh, ISA programa, Europos viešo administravimo institucijų įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa yra labai svarbi ir ji reikalinga ir mūsų piliečiams, ir verslui. Ir ji gali taip pat padėti mums suderinti skirtingus tikslus, skirtingus sprendimus. Pavyzdžiui, elektroniniai viešieji pirkimai, elektroninė mūtinė, tai yra įdomus pasiūlymai. Be to, aš manau, kad kai mes galvome apie tai, kaip galima būtų patobulinti šios sistemos veiksmingumą, efektyvumą, reikėtų taip pat karštų ir pasirūpinti tuo, kad jie veiktų saugiai. Nes Eva kalbėjo apie tai, kad piliečiai turėtų pasitikėti šią sistemą. Ir todėl jie turi būti visiškai tikri, kad internetu galima tvarkyti savo reikalus lygiai taip pat saugiai, kaip ir įprastinė tvarka. Ir ISA taip pat turėtų paraginti valstybės narės įgalinti piliečius geriau rūpinti savo duomenų apsaugą. Tai gali būti ir duomenų kodavimas ar kitokios priemonės. Todėl visos šios priemonės turi būti įdėktos mūsų siūlomojo programoje. Yra dar vienas klausimas, kaip galima būtų šią sistemą kuo palankiau pateikti mūsų piliečiams, tai taip sakant, parduoti mūsų, ja, mūsų piliečiams čia, man atrodo, kad galima būtų kalbėti apie tai, kad veiks, ši sistema veiks vienu langelio principu. Svarbu taip pat yra kurti skaitmeninės sistemas, atsižvelgiant jau egzistuojančias platformas. Ne visuomet reikia pradėti nuo nulio. Estijoje, pavyzdžiui, mes e, pasinaudojome uh, elektroninių mokėjimų platformą tam, kad e, tai sukurtumėme elektroninių administravimo paslaugų, elektroninio valdymo paslaugų sistemą. Nes e, manau, kad tik tuomet, kai sistema bus patogi naudoti, tuomet žmonės ją ir naudosis. Dėkoju. Nežinau, ar komisija norėtų ką nors pakomentuoti iš to, kas buvo pasakyta. Gerai, komisija ir pato pranešėja. Komisija norėtų padėkoti Jums už Jūsų pastabas, jos be abejo yra labai naudingos, į kai kurias iš jų aš sureaguosiu. Ir kai kurios klausimus pakomentuosime išsameu, kad būtų visiems viskas aišku. Pirmiausia, E, buvo kalbėta, pranešėjau kalbėjo apie tai, kad šiuo metu funkcijos e, yra paskirstytos tarp įvairių institucijų, reikėtų viską suvesti į vieną. Ir mes manome, kad e, mums reikėtų aiškiai suvokti, kas už ką yra atsakingas ir pagalvoti, kaip įvairios komisijos tarnybos galėtų geriau koordinuoti savo darbą. Dabartinė komisija, manau, yra puikiai uh, galimybę tokiam koordinavimui plėtoti, nes e, dabartinės komisijos šūkis yra, yra tinkamas darbų koordinavimas. E, net, netgi turime už visus šios klausimus atsakingą komisijos e, pirmininko pavaduotoją. Ir ši programa yra skirta vis, visiems viešo administravimo sektoriams, visoms sritims. Ir aš manau, kad e, svarbu nepamiršti apie tai, kai mes kalbame apie bendradarbiavimą. ESOS programos saveikumas su SEFU. Šios programos nėra, e, nesidubliuoja, bet jos yra tarpusavį susijusios ir jis padės kurti e, tam tikrus blokus, kurie po to bus integruoti ir į SEF. Ir ISA e taip pat e, pagal visą programą bus rengiami standartai. Taigi dubliavimuose čia nebus, mes dirbame labai glaudžiai ir su SEF tarnybomis ir uh, už skaitminės technologijos atsakingos tarnybos uh, užsima SEF ir mes su jumis bendradarbiaujame. Toliau skaitmininė vidaus rinka. Taip, iš tikrųjų, tai yra svarbi tema. Saveikumas yra būtina sąlyga to, kad mes galėtume įgyven, tam, kad galėtume gyvendinti daugybę skaitminės vidaus rinkos aspektų. Ir mes komisijoje tą suprantame ir manome, kad tai yra svarbu. Toliau poveikio vertinimas. Teisingai buvo pasakyta, nes netlikome poveikio vertinimo dėl to, kad mes tęsėme pirmosios kartos ISA programą, bet mes padarėme ex ante vertinimą tam, kad galima būtų kuo geriau vertinti tai, kaip turėtų būti patobulinta dabartinė įsi programa ir kad naujesnė būtų geresnė. Įvyko formaliosios ir neformaliosios konsultacijos, kuriuo metu buvo kalbama apie naują įsi programą. Taigi konsultacijų buvo nemažai, tačiau iš tikrųjų e, formalus poveikio vertinimo nebuvo atlikta. Poveikio vertinimas yra skirtas tam, kad būtų e, išsiaiškinta, kokios problemos egzistuoja ir kaip jas reikėtų spręsti. O šiuo atveju mums tai nėra reikalinga, nes mes tiesiog galvojame tai, kaip galim būtų patobulinti jau egzistuojančią programą. Mes taip pat atlikome ir įsta programos tarpinį vertinimą. Ir čia taip pat daug įdomus sužinojome. Saugumas. Apie saugumą kalbėjo keli komiteto nariai. Norėčiau pasakyti, kad ISA programa visiškai atitinka reglamento numeris 45.2001 nuostatas, bet to mes atsižvelgiame į gairės, principus ir kitus dokumentus susijusius su skaitmeninėmis technologijomis ir su duomenų apsauga naudojant skaitmeninės technologijas. Ir tos e, nuostatos e, ir garės bus taikomos nuo pat pradžios. Tai reiškia, kad kuriant sistemą turi būti atsižvelgta visas tas nuostatas reikalavimus. Be to, kuriamos yra gairės viešosios e, viešo administravimo institucijoms tam, kad taikiant įvairius skaitminius sprendimus būtų užtikrinta duomenų apsauga. Taigi, Mes manome, kad e, jeigu mes tinkamai pradėsime tai rūpintis duomenų apsaugą nuo pat pradžios, tuomet uh, uh, viskas turėtų veikti gerai. Valstybės narės pačios pasirinks nacionalinius sprendimus, bet mes rengiame bendras garės, kuriomis valstybės narės galės vadovautis. O dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegui, kuris kalbės apie uh, komunikacijų ryš, apie komunikacijas. Čia norėtumėme Jums pasakyti, kad mes Pagal šią programą turime konkrečią temą. E, iš programa skirta viešam sektoriui ir verslui ir nedaug lėšų iš biudžeto yra skirta, maždaug milijonas eurų per metus viešiesiams ryšiams. Pripažįstame, kad šios rytie turime nuveikti daugiau nes e, tą temą suveikumo norėtume pristatyti labiau ir suprantame, kad galtinis vartotojas nebūtinai viską puikiai apie tai supranta, kalbame apie sprendimus, kurie daro įtaką vidutiniai, viduriniai sistemos grandiniai, o ne jos pradžiai ar pabaigai. Žinoma, mes esame daug nuveikę, esame parengę įvairių vaizdo uh, filmukų, bandome skleisti tą informaciją pakankamai paprastą ir suprantamą kalbą. Šiuo metu rengiame naują vaizdo klipų rinkinį, kuris bus e, skelbiamas valstybių narių vietos žiniasklaida ir bus išsiuntinėtas visiems, e, visoms viešo administravimo struktūroms. Ačiū kolegoms, kurie ką tik atėjo posėdį, noriu pasakyti, kad vėluojame maždaug pusvalandžio, kadangi ilgai diskutavome dėl transatlantinės investicijų partnerystės, nes kolegos turėjo daug ką pasakyti, taigi prašau dabar kalbėti visų trumpiau, nes turime pasivyti nubėgusiu laiką dėl komunikato. Viename Suomijos laikraštyje skaičiau straipsnį tiksliau mačiau daug kainuojančius skelbimus, kurie buvo užsakyti komisijos dėl skaitinės darbo tokios ir tie skelbimai buvo parengti labai netinkamai, buvo praktiškai neįmanoma jų suprasti ir piliečių jų siunčiama žinia tikrai nepasiekė. Manau, kad e, tą žinią reikėtų skleisti geresniais būdais, nes šešienis pranešėjas ką tik minėjo, kad labai svarbu žmonės informuoti apie šias programas ir apie galimybę pasitelkus skaitmės technologijas pagerinti visuotinės svarbos ar viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Reikia atlikti atitinkamus tyrimus, nes, pavyzdžiui, žinome, kad Europoje yra žmonių nemokančių skaityti ir jų skaičius yra stebėtinai didelis ir tokie žmonės visiškai neturi galimybių pasinaudoti tomis skaitmeninėmis paslaugomis, tokiamis kaip pavyzdžiui mokesčių deklaracijų užpildymas, sveikatos draudimo formalumo formalumo atlikimas arba vaikų žaistravimas į mokyklas ir tokie žmonės, kurie yra visiškai neraštingi, bus izoliuoti, atstumti. Pone Kalas kalbėjo apie duomenų apsaugos aspektus įsa kvadratų programą įgyvendinant. Lybė komitetas, manau, kad šiems klausimams skirs pakankamai dėmesio. Jos svarstys kitą savaitę Strasbūrė vasario 11 dieną vyks diskusija su šešėliniais pranešėjais dėl pranešimo projekto ir prašymas turėtų būti parengtas iki kovo trečios dienos. Labai ačiū, diskusija buvo įdomi. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tonė Lopės pranešimas dėl e, keleivinių linų kelių ir žodį suteiksiu iš karto pranešėjui. Ačiū. Mėly kolegos, pirmiausiai, kalbėdamas apie šį pranešimą, noriu padėkoti visiems tiems, kurie padėjo man įrengti, už bendradarbiavimą. Prašymas yra techninio pobūdžio, taigi pakankamai sudėtingas, susilaukiau puikios paramos. Noriu pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai pakankamai konstruktyviai su manimi bendradarbiavo ir daug pastangų dėjome siekdami susitarti dėl e, pakeitimų kompromisinių pakeitimų. Komisijos atstovams taip pat noriu padėkoti, nes jų patarimai buvo naudingi, ypač rengiant techninę pranešimo dalį. Taip pat dėkoju Astridai ir Sebastianai, mūsų sekretariato darbuotojams ir visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. 42 pakeitimai buvo pateikti. daugumą jau aptariau su jų autoriais, o šiaip dar susitiksiu su šešienis priešėjais vasario 24 dieną ir aptarsime likusius pakeitimus. Aš noriu pristatyti galbūt komitetui kelis pakeitimus. Gruodžio 3 dieną. Praėjusiu metu pristačiau šį pranešimą komitete ir tuomet tapo aišku, kad uh, Mums reikia parengti naują strategiją susijusią su naujų gaminių pateikimu į apyvartą šioje srityje. Noriu padėkoti pirmininkai, poniai Štylė ir taip pat šešiems priešiems, kurie rengiant šį linų kelių pranešimą prisidėjo prie gyvendimųjų teisės aktų rengimo, kalbant apie juos, kilo nemažos diskusijos, ypač svarstant ir papildomų priemonių paketą tarybos ir komisijos atstovai sunkiai tarpusavį e, susitarė, tačiau dabar nenoriu gilintis į smulkmenas susijusius su atskirais įgyvenamaisiais teisės aktais ir kolegos pateikė tinkamus pakeitimus dar kartą patvirtino, kad e, mes galime sustarti dėl bendros strategijos šioje srityje. Taip pat e, vienas viena prancūzų lobistų organizacija E, inicijavo diskusijas dėl e, linų kelio įrenginių stabdymo detalių. Ir tinkami pasiūlymai dabar yra suformuoti taip, kad įmonėms praktiškai nebeįmanoma vykdyti kažkokio techninio pobūdžio pakeitimų, siekiant patobulinti e, turimą esamą įrangą, todėl su komisija susitarėme dėl tinkamų formuluočių, kurios užkirstų kelią tokiam neigiamam poveikiu. Tai yra 38 pakeitimas, tai 83 pakeitimas, pas Dantau pakeitė dar kelis pakeitimus, jis dabar nedalyvauja posėdėje, tačiau norėčiau šios pakeitimus pakomentuoti, nes e, susitarėme su jų autoriais dėl kompromisinių pakeitimų. Ir būtent čia mes daugiausia dėmesio skiriame technologijų neutralumui. Maždaug pusės, pusė šešėl, pakeitimų pakeitė šešėlinį pranešėją iš Prancūzijos ir man buvo malonu visus juos aptarti. Kolegė savo pakeitimuose stengiasi e, užtikrinti didesnės galimybės vartotojams gauti informaciją internetu apie linų kelio įrangą ir siūlo atitinkamas savokas e, pateikti jau trečiajame straipsnėje trečiame punkte ir aš žinoma, mielai išgirščiau dėl šio pasiūlymo, kokios pozicijos laikosi komisija, aš taip pat noriu padėkoti visiems už e, pateiktus pasiūlymus ir pareikštas pastabas. Aš į juos ir į jas atsižvelgsiu ir susitikęs dar kartą vasarį 24 šešėnės pranešėjais, e, esu nusteikęs viską apsvarstyti iš naujo. Ačiū Liusijanas žodis. Ačiū visiems, kurie dalyvavo šiame aptarime, dėkoju ir pranešėjui, kuris labai išsamei suformulavo techninius ir teisinius aspektus ir žinoma reikalingas tam tikras ir lobistinis požiūris į visus šiuos dalykus yra tam tikrų abejonių dėl pasiūlymų. Aš nenorėčiau kartotis, tačiau pasakysiu, kad mūsų pateikti pasiūlymai dėl atsargumo principo, pavyzdžiui, dėl mm, kabelinių, keliavinių lynų kelių įrangos naudojimo. Otonijo teisingai pastebėjo, kad reikėtų pateikti informaciją internete ir taip pat įtraukti vartotojų apsaugos nuostatas ir galbūt reikėtų atsakyti nuorodų į gyveninimo teisės aktus. Mes pritarėme 138 e, pakeitimui ir ten yra pateiktas kompromisinis pasiūlymas dėl apibrėžimų. Iš tikrųjų reikėtų matyti bendrą pakeitimų sąrašą prieš akis ir tada galėtume galvoti apie pažangą. Vis kitus pakeitimus, kuriuos mes pamatėme, tik dabar turėsime išnagrinėti artimiausiamis savaitėmis. Tam reikia pakankamai daug laiko. Ma. Uh, thank you very much. Uh, yeah. Ema atstovas. Aš kalbėsiu šešėlio pranešėjo vardu, kuris negalėjo atvykti. Jis norėjo pasakyti, kad pritarė visiems uh, pakeitimams, dėkoju už bendradarbiavimą su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Labai svarbu, kad būtų tie pakeitimai derinami su vartotojų saugos reglamento nuostatomis. Taip pat pagal nacionalinę teisę reikėtų numatyti tam tikras nuostatas, kurios nebūtų taikomos vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais. Ir žinoma, Labai svarbu, kad pasenusi įranga nebūtų tiekiama į e, rinką. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikėtų išsaugoti tas e, turistų mėgiamas senas e, hobio pobūdžio įrangas. Dėkuoju. Man kilo abejonių dėl šio dokumento. Nors žinoma, aš puikiai suprantu, kad reikėtų daryti išimti istorinėms lyno keliams. Svarbiausia užtikrinti, kad rinkos stebėjimo, rinkos stebėjimo priežiūros reglamento nuostatos turėtų būti taikomos ir šiuo atveju. Ir labai svarbu kad šitas klausimas būtų vienodai vertinamas ir komisijos. Aš išvelgiu ir tam tikrų problemų, kadangi tai yra techninio pobūdžio dokumentas ir reglamentas turėtų būti technologinių pobūdžių neutra, neutralus, kad net būtų teikiama pirmenybė atskiroms valstybėms narėms ar gamintojams kai kurie pakeitimai gali mm, įteisinti, pažeisti tą technologinę, technologinį neutralumą. Todėl labai svarbu, kad nuostatos būtų priimtinos visiems Europos gamintojams. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą, kurį jis nuveikė rengdamas šį pranešimą. Pascal's not here. So that's probably the last speaker. Pascalio nėra, atrodo daugiau vis dėlto aš norėčiau padėkoti Antonijui taipogi ir pasakyti, kad aš norėčiau pasakyti, kad viskas, ką komisija pasiūlė, yra labai svarbu. Nuostatos turėtų būti tikslios, patikslintos, turėtų būti aiškesnės negu direktyvoje. Direktyvą reikėtų papildyti aiškiai, nurodant, kokių procedūrų bus laikomasi. Visą tai yra svarbu. Tačiau, manyčiau, reikėtų paminėti dar du dalykus. Technologija atnaujinama, modernizuojama ir todėl lynų keliai dažnai pritaikomi įvairiose sporto šakose, taigi čia reikėtų galvoti, turint omenyje sportą, ne tik tai slidininkus, bet apskritai reikėtų čia kalbėti ir apie lynų kelių įrangą pritaikomą įvairaus sporto reikmėms. Ir dar vienas dalykas, kurį mano manimu vertėtų paminėti, tai tų lynų kelių konstrukcijos ir įrengimas. Nenoriu pasakyti, kad nereikia gauti leidimo, tačiau galvočiau, kad kartais pakaktų informuoti vietos administracijos struktūras apie panašius ketinimus įrengti lyno kelius. Antonio, would you like to come in? Come... Antonio, ar norėtume pakomentuoti? Pakomentuoti kolegų pasisakymus. Ačiū, Liusija. Dėkuoju, kad jūs palankiai vertinate 183 formuluotę. Mes dar kartą grįšime prie jos ir aptarsime jūsų pakeitimo pasiūlymą dėl 24 punkto. Žinoma, istoriniai lynų keliai nepatenka į šio dokumento taikymo sritį. Viename iš pakeitimų aš e, dar kartą nurodau, kad istoriniai lynų keliai nebus aptariami šiame pranešime. Taigi tiek apie istorinius lynų kelius. Dėl rinkos priežiūro mes laukime išsamių diskusijų ir manau, kad tai yra ateities diskusijų klausimas dėl technologinio neutralumo. Čia be jo nekyla. Aš pasakydamas jau kalbėjau, kad kai bus e, apie tai kalbama, aš diskutuosiu su kolom, kolegomis iš Prancūzijos ir sieksiu, kad mes sustartume dėl technologinio neutralumo. Tai yra mano linija, kurią aš vadovausiuosi. Kolega iš žaliųjų frakcijos teiravosi dėl sporto reikmėms mm, statomų lynų kelių ir ar tokie lynų keliai pateks į šito reglamento taikymo sritį. Aš esu nusiteikęs toliau keistis nuomonėmis su jumis šiuo klausimu. Manyčiau, reikėtų išsiaiškinti mūsų pozicijas ir žinoma, norėčiau išklausyti ir komisijos nuomonės dėl 24 punkto. viename iš straipsnių yra siūloma įtraukti apibrėžimą. Tas apibrėžimas kelia bejonių ir kai kuriems kalbėjusiems kolegoms komisiją dėl apibrėžimų. Ar galėčiau pakomentuoti e, kitus pasiūlytus pakeitimus? Taip, bet trumpai. Labai greitai. Pirmiausia, noriu padėkoti kai kurie galbūt kelia abejonių dėl atsargumo principo įtraukimo. Atsargumo principas jau yra įteisintas ir galbūt abejonių kyla dėl to, kad nuostatos numato tam tikras prievolės gamintojams ir rinkos priežiūros institucijos galbūt galėtų tas e, e, e, nuostatas reikalauti patikslinti. Dėl apibrėžimų. Dėl atities dokumentų naudojimo. Aš manau, kad čia nereikalinga jokia apibrieštis kadangi tai, kas čia yra numatoma, nėra apibrieštis, čia yra tiesiog tai minimos taisyklės, kurios yra įtrauktos į straipsnius arba į priedus, kurie numato būtinybę pateikti atitikties deklaraciją. Taigi viskas yra numatyta. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į 153 pakeitimą. Tekstą reikėtų palikti nepakeistą, kadangi 53 straipsnėje yra jau daroma nuoroda į lynų kelių įrangos saugumą 55 taip pat yra nuoroda į 41-42 straipsnius. Nepamirškite, kad šitas reglamentas yra apie plynų kelių įrangos vežimo, perkelimo funkciją. Todėl nereikėtų įnešti sumaišties. 173 pakeitimas dėl EC ženklinimo. Iš tikrųjų, tas ženklinimas turėtų būti privalomas. 141 pakeitimas išplečia reikalavimų e, mastą. Tas išplėtimas buvo reikalingas, kadangi kai buvo rengiamas e, pasiūlymas dar nebuvo atsižvelgta į reikalavimą, kad lynų kelio įrangoje turėtų būti ir priešgaisrinė įranga. Taigi dabartinė nuostata atitinka galiojančius 182 arba 83 pakeitimai. 83 mums būtų priimtinesnis dėl nuorodos į transporto priemonės, kaip ten bebūti, 183 užtikrina daugiau technologinio neutralumo. Dėkuoju ir žinoma pateiksime jums papildomus atsakymus, jeigu tik tai kreipsitės į mus. Dėkuoju už paaiškinimus ir dėkuoju visiems, kas dirba ties šiuo klausimu kovo 17 dieną mes balsuosime savo komitete ir jeigu aš gerai suprantu, tuomet balsuosime ir dėl kitų trijų dokumentų, ar ne? Taigi, trys e, e, dosie, vienų rūpinasi Šnaid ir kitų aš ir šis trečias e, dokumentas. Uh, Tai yra iš esmės susiję klausimai ir jie bus nagrinėjami kartu trišalėse dėrybose. Ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs papasakote apie tai, kaip vyksta darbas. Taigi Jūs rodote pavyzdį mums visiems. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra ekonomikos valdymo sistemos peržiūra, įvertinimas ir uždaviniai. Įkon komitetas e, rengia pranešimą savo iniciatyvą, pranešė yra Pervanš Beres, o pas mus nuomonę rengia Ildiko Goldbelš. Prašau. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, galėdami pristatyti jums šiandien šį dokumentą. Ne pirmą kartą svarstame šią temą, pirmiausiai ją ja, aptarėme su šešėliniais pranešėjais, su kuriais jau pasikeitėme nuomonėmis. Tikiuosi, kad atsižvelgiau į jų pastabas, e, traukiau jas į savo nuomonę. Žinoma, turime nelabai daug laiko tam, kad visas mintis būtų galima išdėstyti šioje nuomonėje, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad ši tema yra labai svarbi ir norėčiau Jums paaiškinti, kodėl tokią struktūrą pasirinkau ir kokiu tikslu, tikslų siekiu savo nuomonę. Manau, kad krizė parodė, jog atskirose valstybėse narėse į ją buvo reaguojama skirtingai. E, pastebime kad e, yra tokių tendencijų, jog ta krizė gali vėl pasikartoti. Manau, kad galima kalbėti apie bendrą siekį stiprinti konkurencingumą, tinkam, užtikrinti tinkamesnį ekonomikos valdymą. Ne pirmą kartą šią temą svarstėme, vienas pranešimas jau buvo renktas anksčiau. Todėl aš prašau suprasti, kad naujoje savo nuomonėje neturėtume kartoti jau anksčiau teiktų pasiūlymų. Šios nuomonės pagrindu tapo naujasis komisijos dokumentas pristatytas gruodžio mėnesį dėl ekonomikos valdymo. Jame minimos dvi temos. Pirmoji susijusi su ekonomikos valdymo stiprinimu, sustiprinant kontrolę, čia žvelgiant į būtinybę tinkamiau gyvendinti programos Europa 2000, strategijos Europa 2020 tikslus, taip pat atsižvelgiant į būtinybę įgyventi atitinkamas priemonės susijusius su eurozonos stabilumo stiprinimu. Manau, kad e, turėtume daugiausiai dėmesio šioje nuomonėje skirti vidaus rinkos sustiprinimui ir atitinkamus pasiūlymus pateikinėti. Aš siūlau štai ką. Ir tikiuosi jūsų pritarimo tam, kad pasiektume ir galėtume kalbėti apie tikrą ekonomikos augimą, būtina užtikrinti tinkamesnę bendrosios rinkos priežiūrą, pasitelkiant atitinkamą teisinę sistemą, kurioje galėtume pasikeisti teigiamą ir neigiamą patirtimi tarp valstybių narių. Tokiu būdu sukursime daugiau pridedamosios vertės su savo veiksmais ir e, dėl to pagerės bendra situacija. Todėl prašau komisijos kiekvienais metais parengti atitinkamą ataskaitą dėl pažangos stiprinant vidaus rinką ir prašau kolegų tokiam pasiūlymui pritarti. Esu tikra, kad E, vidaus rinkos valdymo ciklas turėtų būti trauktas į Europinio semestro struktūrą ir ta struktūra ir metinių ataskaitų rengimas leistų mums kiekvienais metais įvertinti pasiektą pažangą arba E, padarytas klaidas, taigi mums reikalinga tinkama platforma tokiai veiklai. Savo nuomonėje dar e, kalbu apie atskaitomybės ir demokratinės kontrolės svarbą bei apie tai, kad e, įgyvendindami siūlomas priemonės, turime stiprinti valstybių narių vaidmenį ir atsakomybę. Tokiu būdu sugebėsime ekonomikos valdymą ir vidaus rinkos valdymą padaryti skaidresniu. O dėl to būtina identifikuoti ir pašalinti esamas kliūtis Ir e, tokiu būdu galėsime dar veiksmingiau gyveninti keturias laisvės Europos Sąjungoje. Ačiū, papirminkė, nekantrai laukiu komentarų ir klausimų. Ačiū. Nikola Dantį. Nikola Dantį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Iš tikrųjų, ši nuomonė yra gerai labai parengta, turi aiškę struktūrą ir mes galime iš esmės jai pritarti. Tačiau norėčiau pasidalinti keliomis mintimis apie klausimus, kurie yra minimi šioje nuomonėje. Ir mes be abejo po to pateiksime savo pakeitimus. Mes dėkojame pranešėjai. Šis dokumentas parengtas tinkamu laiku, nes šiuo metu mes matome, kad komisija kartais kitaip interpretuoja kai kurias taisyklės, nei mums atrodytų. Komisija nusako, nusakė savo prioritetus, tai yra e, investicijos ir ji nori investuoti į realią ekonomiką ir nori sumažinti netikrasias investicijas. Ir aš manau, kad mes, kai mes kalbame apie ekonomikos valdymą, reikia labai aiškiai nustatyti prioritetus. Ir tie prioritetai buvo gan aiškiai apibriežti jau per pirmosius darbo mėnesius. Ir apie tai gan aiškiai kalbama yra šiame dokumente, kurį parengė nuomonės referentė. Mes turime susijęti ekonominį valdymą su vidaus rinka. Bet nedik dažnai pastarųjų metų matome, kad ekonominio valdymo pastangos ne visuomet atitinka padėti rinkoje. Tačiau dabar panašu, kad komisija yra pasiruošusi spręsti panašias problemas ir mes, vidaus rinkos komitete, pagal savo kompetenciją, turėtume parengti tas priemonės, kurios padės mums taip pakoreguoti ekonominį valdymą, kad jisai tarnautų realiai ekonomikai. Savo parinktame dokumente nuomonės referente siūlo, pavyzdžiui, sugražinti metinės pažangos ataskaitas ir jas derinti su Europos semestru. Ir manau, kad tai yra puikus pasiūlymas ir mes visiškai pritarėme jam. Galima būtų kai ką patobulinti. Iš tai čia aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Komisija patvirtino investicijų planą Ir aš manau, kad šis planas yra puikia galimybė mums plėtoti toliau vidaus rinką. Manau, kad būtų gerai paminėti, kad šiame naujame ekonominio valdymo plane reikėtų ypatingą dėmesį skirti tam, kad būtų stiprinama, toliau plėtojama vidaus rinka. Nes tik tai taip mes galėsime užtikrinti realų ekonominį augimą, kuris yra labai reikalingas šiam žemynui dabar, kai gyvename globalėjančių ūkio sąlygomis. Bet to reikėtų nepamiršti, kad galima būtų tikėtis pritraukti nemažai investicijų tam, kad būtų sustiprinta vidaus rinka, ypač kuriant skaitmeninę infrastruktūrą, transporto e, tinklus, skatinant e, verslo startuolius. Ir investicijų plane visi šie dalykai yra paminėti ir aš manau, kad tas planas turėtų tarnauti tam, kad mes e, susijėtumėme ekonominį valdymą su tuo, kas vyksta finansų pasaulyje, su valstybių narių siekiais. Komisija parengė investicijų planą Taip pat yra numatytas tam tikras lankstumas ir čia aš manau, kad reikėtų nepamiršti, kad vidaus rinka yra reikalinga investicijų. Ir tos investicijos turėtų būti pritraukiamas ne vien iš viešojo sektoriaus ir čia galima būtų pasinaudoti lankstumo priemonę, kurią numatė taikyti komisija. Ir paskutinis dalykas. Mes turime strategiją Europą 2020. Ir manau, kad dar kartą čia reikėtų pabrėžti, kad padėtis finansų rinkose turėtų vaidinti gan rimtą vaidmenį, kai mes bandome apibrėžti, kaip reikėtų tvarkyti mūsų uh, ūkį. Nes aš manau, kad tik tai taip mes galėsime sustiprinti vidaus rinką. Taigi aš uh, dirbsiu su nuomonės referente ir su kitais šešėliniais pranešėjais ir mes dar uh, nagrinėsime, galėsime susitarti remiantis šiuo labai gerų parengtų dokumentų. Mes lauksime dar taip pat ir galutinio įkon komiteto teksto. Ačiū, Nikolė. Aš esu šešėlinė pranešėja, sakinga už šį dokumentą EKR frakcijoje. Dėkoju nuomonės autoriai už nepaprastai sunkų darbą. Ir mes iš tikrųjų turėtume padaryti viską, kad šioje dokumente būtų kuo daugiau dėmesio skiriama vidaus rinkos matmeniui. Ir kokį mes čia siekime? Mes norime pasinaudoti vidaus rinkos potencialu. Mes žinome, kad nemažai mūsų iniciatyvų vidaus rinkoje gali padėti mums kurti naujas darbų vietas, ekonominį augimą, kurti ekonominę naudą ir stiprinti mūsų konkurentingumą. Mes taip pat suprantame, kad dažnai pateikus iniciatyvą reikia palaukti, kol ji bus įgyvendinta. Ir jeigu aš gerai suprantu nuomonės autorę, mes turėtumėme pagalvoti, ar būtų įmanoma per metinį ekonominio valdymo ciklą koreguoti vidaus rinkos ciklą. Bet vidaus e, e, tai rinkos ciklas yra labiau susijęs su vartotojais ir su kaip elgesi vartotojai, o ekonominio valdymo ciklas labiau susijęs yra su vyriausybių veiksmais. Bet aš manau, kad gal valstybės narės galėtų pačios imtis konkretesnių iniciatyvų tam, kad galima būtų šios ciklus suderinti. Ir čia, čia galima būtų pateikti tokį pavyzdį, pavyzdžiui, paslaugų direktyva 2012 metais buvo patvirtinta ir mes tikėjomės, kad ji padės mums augimą padidinti vienu procentu. Ir gal reikėtų panagrinėti, kodėlgi mes nesiekime šio tikslo įgyvendinami ekonominio valdymo priemonės. Aš manau, kad čia daugiausia dėmesio reikia skirti įgyvendinimui, vidaus rinkos priemonių įgyvendinimui, nes tai yra tai, ką realiai gali padaryti valstybės narės. Jeigu valstybės narės e, remia vidaus rinkos e, priemonių teisės aktus, jos privalo jas po to ir taikyti. Ir jeigu jos to nedaro, tai reikia išsiaiškinti, kodėl taip yra. Šeštas punktas jūsų nuomonė aš čia aš pavadinčiau tą e, dokumentą metinių pranešimų dėl vidaus rinkos įgyvendinimo, o ne integravimo, kaip jūs rašote. Komisija dažnai savo dokumentuose rašo, kad labai svarbu yra tinkamai viską įgyvendinti, tinkamai pritaikyti. Uh, Todėl manau, kad mes turime pakeisti to pranešimo pavadinimą, tos ataskaitos pavadinimą. Toliau nuomonės autorė visiškai teisingai labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad ekonominis valdymas turėtų būti pagrystas partnerystė tarp nacionalinių vyriausybių ir ES institucijų. Ir Kartu mums reikia, kad nacionalinės institucijos suvoktų, kad jos yra atsakingos už e, geresnę geresnį vidaus rinkos funkcionavimą savo šalyje Europos institucijose, sako, už visą veiklą Europos Sąjungos lygmenių. Mes taip pat turėtume užtikrinti, kad visos rekomendacijos būtų rengiamos nešališkai, nes čia reikia kalbėti apie būtinybę užtikrinti teisingumą visų valstybinarių atžvilgių. Taigi gal reikėtų čia suprasti kažkokių formuluočių, kurios pasakytų, kad taip, reikia konsultacijų, bet kad nebūtų pakengta rekomendacijų nešališkumui. Štai ką aš manau apie šį dokumentą ir su malonumu su jumis bendradarbiausiu toliau ir tobulinant šį dokumentą. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos atstovė Ula. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai šį puikų pranešimą. Visi sutarėme, kad bendroji rinka yra ES stuburas ir pagrindinė ekonomikos augimo varomo jėga. Todėl vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių yra e, užtikrinti, kad e, ekonomikos valdymas tinkamas prisidėtų prie gerai veikiančios bendrosios rinkos. Manau, kad e, Imko indėlis į ekonomikos komiteto pranešimo rengimo bus pakankamai didelis, taip pat kaip ir kitų komitetų, mes sugebėsime visi susėsti prie bendro stalo, pasikeisti nuomonėmis. Norėčiau pabrėžti dabar e, kelis aspektus, kurie mums yra svarbus šiame pranešimo projekte. Manau, kad mes turėtume pabrėžti būtinybę toliau vykdyti reformas. Kai kurie kolegos minėjo, kad e, būtų neblogai galbūt skatinant ekonomikos augimą numatyti lankstesnį e, ekonomikos valdymo sistemos nuostatų taikymą, tačiau aš taip nemanau, mes negalime atleisti varštų. E, Europa dėl reformų lietai, tačiau veiksmingai brenda iš krizės, mes turime reikalauti, kad valstybės geriau gyvendintų jų atžvilgių rengiamas specifines rekomendacijas, nes priešingą atveju, jeigu komisijos specifinės rekomendacijos nėra gyvendinamas, jos yra nevertingos. Tokiu būdu e, galbūt siekiant geriau gyventi rekomendacijas valstybių narių parlamentai galėtų uh, taip pat prie jų rengimo e, prisidėti arba e, būti atsakingi už šį klausimą. Turėtume taip pat ir Junkerio investicijų planą susijęti su komisijos rekomendacijų laikymusi. Žinau, galbūt šis pasiūlymas būtų ir šiek tiek prieštaringas, tačiau manau, kad jis būtų tikrai veiksmingas. Taip pat manau, kad turėtume pateikti aiškesnį nuorodą į smulkaus verslo svarbą, nes būtent šioje srityje yra didžiausias potencialas aukti ekonomikai ir kurtis naujoms darbo vietoms bendroje rinkoje. Turime pasinaudoti atitinkamomis galimybėmis ir reikėtų daugiau dėmesio skirti toms sritims, kuriuose būtų sukūrima didžiausia pridedamoji vertė. Pirmiausia, čia turiuomenyje e, bendrąją skaitmeninę rinką ir galėtume dar papildomas diskusijas šią temą surenkti. Tokie būtų mano komentarai šiuo metu ir nekantrai laukiu galimybės toliau rengiančią nuomonę bendradarbiauti su pranešėjai. Ačiū. Denio nėra, jis yra e, GUE, šiandien pranešėjas, o Paskalis yra šešiems pranešėjas nuo žalių frakcijos. Paskalį, ar norėtum pristatyti frakcijos poziciją? Ačiū, pana pirmininkai, labai trumpai, kadangi laikas bėga, noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, taip pat norėčiau pabrėžti būtinybę vadovautis e, e, labiau platesnių požiūrį, atsižvelgiant į kitų frakcijų nuomonę traukiant e, šį pranešimą. E, aš e, manau, kadangi esu atsakingas APKO už šią temą ir su, su šešiais pranešėjais tu jau sustikęs, paskeitęs nuomonėmis, žinoma, verta svarstyti galimybę labiau įtraukti nacionalinius parlamentus įvykstančius procesus, kalbant apie uh, bendrosios rinkos valdymas susidaro įspūdis, kad Europa per daug buhalterinę logiką vadovaujasi ir šioje logikoje nepakankamai atsižvelgiama į vidutinės trukmės ir ilgalaikę perspektyvą ir komitetas ir parlamentas įtraukdamas viešuosius pirkimus, e, į viešuosius pirkimus e, socialinius aplinkosauginius kriterijus, man e, tai yra pusiausvėros užtikrinimo klausimas. Europa nesugebės egzistuoti, jeigu pažeis šią pusiausvyrą, neatsižvelgdama į vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus ir kartu mažindama trumpalaikėje perspektyvoje skolos apimtis. Galbūt galėtume diskutuoti būtent daugiau apie tai, kad Europoje neturėtume vadovautis vien tik tai technokratišką arba buhalterinę logiką ir pagalvoti taip pat apie vidutinės trukmės ir ilgalaikę perspektyvą, tačiau tema yra per daug plati, kad būtų galima dabar ir šiame komitete ją apsvarstyti. Ačiū, ar daugiau yra norinčių kalbėti? Pranešėją norėtumėte apibendrinti diskusijas. Ačiū. Ačiū, mėly kolegos, už, šios pranešių, už jūsų pasiūlymus, už pastabas. Džiaugiuosi e, jūsų patektis pasiūlymais. Aš turiu tik tai vieną puslapį, kuriame turiu pareikšti savo nuomonę ir negaliu vis, į visų pastabas atsižvelgti. Tai labai svarbu tą nuomonę parengti kuo geriau, visiškai pasisakau už sąsajas e, tarp bendrosios rinkos e, ir ekonomikos politikos valdymo. Taip pat e, pritariu pasiūlymams pabrėžti investicijų plano svarbą ir pirmininkės nuomonė pritariu dėl to, kad turime susitelkti į prieš į anksčiau patvirtintus pasiūlymus direktyvas prieš teikiant naujus pasiūlymus atitinkamose sritise. Ir šioje srityje šiuo atveju ir e, išsiaiškinti, ar atitinkamų direktyvų nuostatos buvo gyvenintos, pilnai gyvenintos, jeigu ne, išsiaiškinti to priežastis ir kodėl mūsų lūkesčiai nepasiteisino. Lūkesčiai, pavyzdžiui, susijęs su e, BVP arba kitais rodikliais, taigi turime daugiau dėmesio skirti įgyvendinimui. ES valstybės narės ir institucijos turi veikti kaip partneris ir uh, veikti savo norų kaip partneris, turi konsultuotis tarpusavį bei vadovautis atitinkamomis e, valstybėms narėms rengiamomis specifinėmis rekomendacijomis, kuriams valstybės narės pritarė ir būtent šiame kontekste Europos nacionaliniams parlamentams, siekiant užtikrinti demokratinę kontrolę, tenka labai svarbus vaidmuo. Taip pat pritariu poniai Udo kuri minėjo smulkų verslą kaip mūsų ekonomikos stuburą, todėl būtina vykdyti ir jų atžvilgių nukreiptas reformas, skatinant užimtumą ir ekonomikos augimą. Deja, padėtis yra tokia, kad specifinių rekomendacijų valstybėms narėms įgyvendinimo lygis yra labai žemas, maždaug 10 procentų tik tai siekia. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad e, dauguma valstybių narių ne visiškai joms e, pritarė, jos yra visiškai joms priimtinos ir turime renkti tokias rekomendacijas, kurias būtų galima iš tiesų įgyvendinti. Visi suinteresuoti subjektai turi prisimti atsakomybės dalį, tiek komisija rengdama rekomendacijas, tiek valstybės narės jas įgyvendinamos. O valstybės narės, jeigu ne nori gyveninti rekomendacijų, turi pateikti alternatyvius pasiūlymus. Mažų vidutinių įmonių svarba yra neginčitina, skaitmeninės rinkos svarba taip pat turi būti paminėta savo nuomonėje norėjau šiek tiek atsiriboti nuo ankstesnio pranešimo, tačiau jeigu norite teikti panašius pasiūlymus, žinome, galime juos taip pat įtraukti. Aš esu pasirengus atvirai diskutuoti, panas Paskalis yra visiškai teisus, vidaus rinka. Ir jos kūrimas neturėtų tarnauti trumpalaikiams tikslams, turime galvoti apie tolimesnį perspektyvą, siekti užtikrinti pusiausvyrą, traukti į diskusijas ir procesus visus, kurie teikia pozityvius pasiūlymus, tačiau viskas turi vykti savanoriškumo principu vadovaujantis, o ne prie, prievartiniu būdu, taigi aš laukiu jūsų pakeitimo pasiūlymą ir aš pasistengsiu, kad ši nuomonė būtų patvirtinta kuo didesnė balsų daugumą ir dar kartą dėkoju kolegams už diskusiją. Dėkoju. Iki kada galima pateikti pakeitimus? tik iki vasario 11, taigi arba rašykite dabar, arba ne. Taigi baigėme visą darbo tvarkę. Komitetas klausė, ar galima numatyti datą, kada švesime dešimties metų vartotojų saugos programos įgyvenimo jubiliejų. Taigi mes turėtume atsižvelgti į protokolą nuostatas, kuriomis turime vadovautis, kai organizuojam kokius nors įvykius.